Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung fort. Labas rytas. Teskime mūsų posėdį. Pirmiausiai informuosiu apie sprendimus, kuriuos vakar priemė koordinatoriai. Vak, jie buvo išdalinti, jeigu iki 15 valandos niekas nepareikš prieštaravimų, sprendimai bus laikomi patvirtintais. Kitas darbo tokias klausimas, baltoji knyga dėl transporto. Pranešėjas yra Vimas Vandekampas, kadangi jis jau yra salėje, tai pradėsime ir leisime pristatyti savo pranešimą. Vimai tau žodis. Ačiū pirmininkė, visiems linkiu gero ryto. Šią saulėtą, nors šiek tiek žvarboką pavasario dieną Aš šiandien norėčiau pristatyti kolegoms darbinį dokumentą dėl Baltosios transporto knygos 2011 metų peržiūros. Tie jūsų, kurie perskaitė šį pranešimą, turbūt e, supratote, kad dokumentas e, yra atsinaujinimo ir testinumo derinys. Galbūt per skambiai Atrodytų, jeigu pasakyčiau, kad 2011 e, baltoji knyga buvo visipuškai įgyveninta arba visipuškai nepavyko, šis darbinis dokumentas yra susijęs su aspektais, kuriuos dar, kuriuos dar turime atsižvelgti, kuriuos dar turime pasitelkti tam, kad užtikrintume tvarumą transporto srityje. Ar tai būtų pažangios transporto sistemos ar e, greitesnės e, greitesni maršrutai pasitelkusi internetą, tai e, viskas susiję su transporto sektorium. Tai būtų pirmas pastebėjimas. Antrasis pastebėjimas susijęs su tuo, kad aš nusprendžiau šiek tiek pakeisti e, požiūrio tašką, daugiau dėmesio skirdamas ekonominiams aspektams, transportas yra svarbus mūsų ekonomikai ir nemažai žmonių pelnosi iš to savo kasdieninę duoną, todėl aš šiek tiek mažiau dėmesio skiriu e, tiksliau tvarumui ir e, ekonominiam pelnui, todėl reikėtų skirti šiek tiek mažiau dėmesio užtikrinant galimybę žmonėms uh, užsidirbti pragyvenimui. Ir dar vienas dalykas susijęs e, su atitinkamais e, modelių pokyčiais. Transporto srityje turint omenyje, kad daugiau transporto sričių iš e, sausumos kelių ir oro kelių nu, buvo norma perkelti į ant geležinkelių ir, ir vandens transportą. Tačiau šioje srityje nebuvo pasiekta užsibrieštų tikslų ir aš šiame dokumente <clears throat> bandau sustiprinti bendrą atskirų transporto rūšių įtaką, o mažiau kalbėti apie perėjimą nuo vienų transporto rūšių prie kitų. Taip pat aš pasigėdau daugiau didesnės apimties diskusijos e, apie tam tikras e, skatinamasias priemonės, kadangi daugiausiai buvo iki šiol kalbama apie baudžiamasias priemonės. Dar vienas svarbus aspektas transporto srityje yra inovacijos, naujovės. Ir Todėl e, šiame darbo dokumente mes e, kalbame ir apie svarbius aspektus susijusius su naujovių dėgymu. Vakar vakare buvo daug kalbama apie glaužius tarpusio ryšius tarp e, inovacijų ir kelių mokesčių sistemos. Ir <clears throat> šiuo metu nepakankamai dėmesio E, skiriame e, būtent šių dviejų dalykų suderinimu, nes daugiau kalbama apie, e, pavyzdžiui, kelių mokesčių sistemas atskiroje šalyje, pasteikus naujovas galima būtų jas tarpusioje suderinti. Taip pat manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti klasikiniai transporto infrastruktūrai, pavyzdžiui, vidaus vandens kelių ir geležinkelio nes šiuo metu visi e, nori e, krovinius gabenti pasitelkę internetą arba oro keliais, tačiau klasikiniai infrastruktūrai skiriama nepakankamai dėmesio, ypač Europos transporto infrastruktūros e, priežiūrai, išlaikymui ir šios infrastruktūros būklė kai kuriuose šalyse tampa kritiška, pavyzdžiui, Vokietijos markiai atsiliekama nuo priežiūros infrastruktūros tvarkaraščio, tai būtina atkreipti dėmesio pabaigai. Taigi tos dvi svarbios e, temos, kurios yra glaudžiai susijusios su Europos strateginių investicijų fondu ir transporto komitetui kyla didelis susirūpinimas dėl strateginių investicijų fondo tarpusavio santykių su <clears throat> infrastruktūros tinklų priemonė. Taigi žinau, pirmininkė, kad jūs labai mėgstate žodį tvarumas ir tas tvarumas turi e, būti mūsų vykdomos politikos rezultatas, o ne tos politikos e, tam tikra baudžiamoji išdava. E, Pirmkas, ačiū labai. E, <clears throat> džiaugiausi girdėdamas jūsų paskutinį sakinį, nes visi puikiai suprantame, kad be tvarumo nieko nepasieksime. Dabar. În primul rând aș dori să-i uh, mulțumesc. Ačiū pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai už labai gerą tekstą. Iš tikrųjų, transporto sektorius yra labai sudėtingas, e, čia yra daug dimensijų ir malonu matyti, kad prioritetiniai aspektai atsispindi pono Vandekampo pasiūlytame tekste. Aš manau, kad pranešimas, apie kurį šiandien kalbame, yra pateiktas labai tinkamu metu, tuo pat metu komisija peržiūri Baltąją knygą kuri buvo pristatyta 11 metais. Procesą inicijavo prieš keletą dienų pati komisija per konsultaciją su suinteresuotomis šalimis ir aš manau, kad mūsų pranešimas prisidės prie Baltosios knygos peržiūros. Kai dėl transporto politikos, manau, kad esame labai svarbėjo kryškelėje. Ir įgyvendinimo tikslų, e, kurie e, rašyti baltoje knygoje, turi būti rimtai svarstami. Norime, kad e, turėtume veikiančią, veiksmingą transporto sistemą išteklių prasme, tai turėtų paskatinti ir ekonomikos augimą, kuri kenčia nuo išteklių taupimo. Ir šiandien siūlomas dokumentas turėtų būti greitai ir veiksmingai gyventintas. Kaip šešėlinė pranešėja e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Noriu pateikti keletą pastabų dėl mūsų frakcijos prioritetų. Aš juos suskaidžiau į tris kategorijas. Pirmiausia, socialinė dimensija. Dar kartą noriu pasveikinti pranešėją už tai, kad jis įtraukė socialinę dimensiją. Tai mūsų frakcija yra prioritetas. O darbo sąlygų suderinimo ir gerinimo klausimas, e, sertifikavimo, mokymo klausimas transporto srityje ES teritorijoje įtrūkti į pranešimą. Taip pat aš įsipareigoju ir pateikti iniciatyvų, kurios galėtų virsti teisėkuros projektais. Kai dėl infrastruktūros plėtojimo turiu pasakyti, kad reikia modernios, veiksmingos infrastruktūros investicijos infrastruktūra ne tik yra būtinos, tai yra tokios investicijos, kurios turi e, tokį <clears throat> reikšmę daugeliu kartų, nes jos apima ilgus laikotarpius, sukuria daug darbo vietų ir pasireiškia e, multiplikatoriumi, turi multiplikatoriaus poveikį. Taigi reikia investuoti į infrastruktūrą, nes pirmiausia, mums reikia tinkamų tinklų, kurios galėtume racionaliai naudoti. Taip pat E, reikia kelti klausimą, kaip panaudojami viešai ištekliai finansuoti infrastruktūros kūrimą. Reikia čia teisingo požiūrio, turime analizuoti taip, kaip apmokestiname naudojimas infrastruktūra. Turėtume labai atsargiai kvantifikuoti išorės elementus ir kaip jiems sutikėme finansinę dimensiją. Nebūtų sąžininga uh, Uh, užkrauti visą naštą individualiems vartotojams išnaudojimas infrastruktūra. Reikia labai protingai apskaičiuoti mokesčių rinkimą. Aišku, dekaronizavimas panaudojant transportą taip pat turėtų būti e, laikomas prioritetu ir galimybę visiems transporto tinklams. Aišku, taip pat reikia nepamiršti aplinkos apsaugos, tačiau turime nepamiršti to fakto, kad yra tam tikrų elementų, kur e, reikia investuoti visų transporto rušių naudojimą. Todėl reikėtų daugiau dėmesio skirti visų transporto rušių plėtojimui, nes tai sukuria daugiklio efektą ir yra naudinga ekonomikai O tai, tai taip pat turės suspindėti ir dekarbonizavimo pastangose. Ir paskutinė dimensija, kurią norėčiau paminėti, tai yra integruotas šio pranešimo požiūris. Negalime kalbėti vien tik tai apie transporto pusę. Transportas yra artimai susijęs su ekonomika, energetika. <clears throat> Todėl mums reikia veiksmingos transporto sistemos pagal išteklių panaudojimą. Ir čia reikia artimo ryšio su energijos sąjungos prioritetais ir e, bendra Europos sąjungos transporto ir šiaip bendrąją rinką. Mums reikia siūlyti integruotas paslaugas piliečiams ir e, transporto sistemą taip pat reikėtų laikyti e, integruotą tokią paslaugų sistemą. O patys vartotojai turėtų galėti pasirinkti veiksmingiausią transporto rūšį Taip pat reikėtų ieškoti kompromiso dėl judumo rušių, pabrėžiant miestų e, judumą, nes būtent čia yra nemažai e, problemų. Tai yra transporto grūstis, oro, oro kokybė ir taip toliau. Na ir pagaliau mūsų komitetui ir man asmeniškai prioritetas yra užtikrinti transporto saugumą. E, aišku, ir skaitant ir kelių saugumą, kelių transporto saugumą. Noriu palinkėti visiems kolegams sėkmės rengiant šį pranešimą ir mes lauksime pasiūlymų iš kitų kolegų, nes norėtume, kad šis dokumentas būtų vertingas ir kad į komisiją atsižvelgtų. Reikia, kad šis e, dokumentas būtų susijęs su komisijos peržiūra. Ir kad mūsų indėlis leistų parengti naujus teisėkuros dokumentus, kurie leistų gerinti transporto sistemos veiksmingumą. Ačiū. Jetzt Tomas Poreba. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam dzisiaj zaszczyt wystąpić. Ačiū pirmininkė, ponas Paremba. Man šiandien garbė pasisakyti mūsų šešėlinio pranešėjo pono Zlotovskio vardu. Ir aš pristatysiu jo nuomonę apie šį pranešimą. Ir pirmiausia, pasakysiu, kad Baltosios knygos įgyvendinimo peržiūra yra puikia galimybė pažvelgti į platesnę perspektyvą, atsižvelgiant į Baltosios knygos iškeltus tikslus. Ir norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, kad pranešėjas kelia kelis klausimus savo pranešime. Mes turime taip pat keletą kritinių pastabų dėl dokumento signalų. Dekoronizavimo politikos ambicingos prielaidos, tai yra eliminuoti tradicinį kūrą iš transporto sektoriaus, atrodo, E, toli gražu neįgyvendintinos, toli gražu įgyvendintini tie tikslai. O automobilių pramonė, kuri vienas didžiausių darbdavių Europoje, jos e, spaudimas gali skelti krizę sektorėje. Taip pat e, malonu pamatyti, kad čia minimi ir alternatyvos, minimos alternatyvos kūro rūšis, tačiau nepaminėtos klintinės dujos, kurių panaudojimos gali, gali būti e, pigios ir aplinkai draugiškos kūro rūšies panaudojimas. Toliau dėl konkurencijos transporto rinkoje, kalbant apie geležinkelio transportą. Tai pasiekta tam tikra pažanga, o oro transporto srityje e, konkurencija yra iškraipyta, nes trečių šalių oro linijos dažnai yra susidėjamas, todėl apie e, laisvą konkurenciją sunku kalbėti, kalbant apie automobilių, kelių transportą. Kartais matome e, konkurenciją ribojančias priemonės, nes kai kuriuose valstybės narėse kai kurios taisyklės pažeidžia pagrindinės ES taisyklės. Na, o dėl transporto rytų Europoje, tai čia problemos kyla dėl e, trūkstamų investicijų praeitie, jeigu pažvelgsime į rytinės bendrijos sienas, apie tai, kas, į tai, kas vyksta ten dabar. Ehm, Sprecher aufmerksam zuzuhören und nicht keine Privatgespräche. Prašau visų kolegų klausytis kalbėtojų dėmiai ir nediskutuoti tarpusavį. Taigi, atsižvelgiant į politinę situaciją prie rytinių sienų, turime suprasti, kad transporto prieinamumas investicijų prasme įgauna labai strateginę reikšmę. Ir mes manome, kad Transportui čia reikia labai daug dėmesio. Manau, kad tolesnis darbas rengiant šį dokumentą padės mums įvertinti Baltosios knygos gyvendimo būklę ir galbūt padės jos geriau gyvendinti. Ir darbo grupė, kurioje dirba panas Botovskis, padarys mm, ko gero viską, kad būtų atspindėta esama transporto situacija Europoje. Ačiū. Zine Meisner. Jezinė Maisnė dabar. Ačiū. Pirmiausiai noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai. Vimui Vandekampui jau buvo vieną kartą surinktas susitikimas su šešėliniais pranešėjais, kuriame buvo pristatytas šis darbinis dokumentas ir e, tikrai buvome nustebę, kiek mažai e, nuomonės įsiskyrė, e, kai kuriais klausimais įsiskyrė pirmininkė, nesijaudinkite taip Mes visi sutarėme, kad transporto sektorius labai svarbus, skatinant ekonomikos augimą ir kuriant darbo vietas, kalbant apie vidurio laikotarpio peržiūrą, labai gerai, kad mes iš naujo bandome kai kurias Baltosios knygos nuostatas įvertinti. Noriu pabrėžti kai kurios aspektus, kurios Teigiamai vertinu šioje baltoje knygoje, tai yra pasiūlymas susijęs su atskirų transporto sektorių ir rūšių optimizavimu. <clears throat> ir atskirų transporto rūšių geresnių tarpusavio derinimų, galbūt pereimų nuo vienos prie kitos transporto rūšės, tačiau Transportas mūsų bendroje rinkoje ir toliau turi veikti pakankamai sklandžiai, todėl ir atskiri jo sektoriai taip pat turi pasitemti, todėl manau labai gerai, kad ponas Vandekampas mini ilgesnius vilkikus. Žinau, kad šis klausimas kelia daug aistrų mūsų komitete, tačiau mano vertinimu tikrai vertėtų parodyti, kad kairiose sritise galima pasitemti pasitelkti ekologiškus veiksmingus metodus ir sumažinti sausumos kelių transportui tenkančią apkrovą bei pagerinti aplinkosauginę situaciją. <clears throat> Ir aš tikiuosi, kad ateityje vis e, daugiau krovinių bus peržinoma konteineriais jūrų upių keliais, tačiau reikės pagalvoti ir apie tai, kaip toliau juos gabenti, jeigu nebus atitinkamos geležinkelių infrastruktūros. Transporto pobūdžio pasikeitimai yra geras dalykas, tačiau mes nesugebėsime nuo sausumos kelių E, gabenamų krovinių perkelti į, ant geležinkelių ir vandens kelių, nes paprasčiausiai neturime infrastruktūros, reikėtų labai daug kanalų, iškasti daug geležinkelio linijų naujų, nutiesti, taigi nėra viskas taip paprasta, kaip mes norėtume, todėl manau, kad tas komodalumas arba intermodalumas yra pats geriausias problemos sprendimo būdas, krovinių gabenimas jūromis trumpesniais maršrutais taip pat yra šiame dokumente minimas. Manau, kad e, būtent šiai transporto rūšiai mes skiriame per mažai dėmesio, daug kalbame apie geležinkelių infrastruktūrą, galbūt dėl to, kad kai kuriuose šalyse paprasčiausiai nėra galimybės vandens transportą labiau naudoti tačiau tose šalise, kur tai manoma, reikėtų tam skirti daugiau e, dėmesio, taip pat reikėtų atlikti tinkamą peržiūrą visos infrastruktūros ir atlikti ir įvertinti įvairių naujovių dėgymo galimybę pranešėjas kalba apie e, vamzdinį transportą. Tai yra taip pat viena iš galimybių dėkti naujoves. Taip pat, pavyzdžiui, Hamburgė yra naudojama <clears throat> funikulieriai yra pasitelkiami kaip transporto priemonė ir funikulierių galima derinti taip pat kartu ir su turizmo tikslais ir paskirtimi. Manau, kad reikia pasinaudoti visomis turimus galimybėmis siekiant šioje srityje nu, pasiekti daugiau pažangos ir iš tiesų nemanau, kad reikia mums naujų teisės aktų tvirtinti ir manau, kad reikia geriau gyveninti jau turimus, kalbėti apie trans, europinius transporto tinklus, kitus įgyvenimus projektus ir taip pat reikėtų daugiau skirti savo diskusijose dėmesio principui teršėjas moka ir galbūt būtų prasminga visoje Europoje taikyti vieningą kelių mokesčio sistemą arba bent jau harmonizuotą tam, kad gaunamos pajamos iš šių kelių mokesčių būtų naudojamos infrastruktūrai gerinti. Taigi tiek pirmininkė. Labai ačiū uždėmesi. Dabar mėja Kilon. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Kiitokset Vimille hänen rakentavasta ja... Vimai. už e, darbą bendradarbiaujant ir, rengiant, ir parengiant šį dokumentą. Esu šešėlinė pranešėja GUE frakcijoje ir dabar perinu į anglų kalbą. Kalbame apie keturių metų laikotarpį, todėl siūlyčiau atnaujinti, peržiūrėti mūsų požiūrį, patvirtinti ambicingesnį požiūrį. Reikia kitokios pozicijos aplinkos saugos, klimato klausimais, skaitmeninimo, transporto kaip augimo šaltinio Europoje klausimų. Kalbant apie e, transporto sektoriaus dekarbonizavimą, ta užduotis negali laukti. Klimato e, srities užduotis aktualios ir transporto srityje reikia e, ženkliai sumažinti išmetalus logistikoje Šiandien daugiau žmonių žūna dėl e, transporto e, teršalų, transporto sektoriaus sukuriamų teršalų, nei eismo įvykių. Todėl turime e, viską žiūrėti kitaip. Dabar yra laikas e, skatinti ekologiškus energijos šaltinius. Jau ankstesniuose dokumentuose, ankstesnėje Baltoje knygoje buvo patvirtinti ambicingi tikslai dėl transporto sektoriaus dekarbonizavimo. Deja, e, daug kas apsiribojo e, pareiškimų lygmenių, ne viskas buvo įgyvendinta praktikoje, todėl reikia nedelsiant imtis priemonių ir jas įgyvendinti visoje Europoje. E, transporto sektoriaus mm, pajėgumo augimas, taip pat tų, tų, tų, to augimo poreikiai reikš, kad reikės skatinti e, mm, projektus, pavyzdžiui, kur, kuomet dalyjamasi automobiliais, taip pat reikia automatizuoti transportą. Skaitmeninimas nėra mūsų priešas, tai mūsų draugas. E, tai gali būti naudinga priemonė, nes tai atveria galimybę užtikrinti didesnį transporto sistemų našumą, o automatizavimas pasiūlys saugesnį transportą. Taip pat e, automob... dalymasis automobiliais e, skatinant šiuos projektus e, reikės mažiau privačių automobilių, bus sumažės aplinkos teršimas, taip pat sumažės automobilių miestuose. Turime peržiūrėti pamatinę poziciją dėl privataus tai dėl privačios automobilių nuosavybės kaip e, kasdienio gyvenimo pamato. Reikėtų skatinti kitokius modelius. Man atrodo, kad reikia kalbėti apie novatorišką e, tokią naujovę kaip Uber. Jeigu išse, bandytume išsiaiškinti, kiek yra panašių projektų, kurie dar, nori, kurie dar laukia savo momento gimti, tokių projektų yra daug. E, E, yra daugybė paslaugų, kurios būtų pasiūlytos vartotojams ir tai užtikrinus verslo modelius ir transporto sektoriuje. Reglamentuotojai ir e, administratoriai yra sumišę, o ir tradiciniai transporto sektoriaus veikėjai bando priešintis tokioms naujovėms. Ir noriu pasakyti, kad vien Europoje ir nuo 15 iki 20 milijonų E, gyventojų jau dabar naudojasi e, keliese vienu automobiliu e, ir Uberio sistemos, sistemoje yra užsiregistravę daugybę naujų vartotojų, taigi tai nėra tradiciniai veikėjai ir atėjo laikas reglamentuojančiams institucijams apsispręsti, ką daryti. Ar bandyti apsaugoti tradicinės rinkos struktūras, ar suteikti erdvės ir transporto skaitmeninimo galimybei, naujų paslaugų atsiradimui. Aš pati labai palaikau naujos epochos transporto paslaugas. Tačiau turime užtikrinti, kad e, rinka funkcionuotų europietiškai, kad būtų laikomas aukščiausių saugos, aplinkosaugos standartų taip pat būtų užtikrinta sąžininga konkurencija jei, leisime, jei įsileisime į rinką dabar naujas paslaugas, tai būtų netinkamas momentas piliečiams. Transporto sektorių taip pat galėtume e, matyti kaip e, augimo sritį. Kalbame apie tai, kad bendroji rinka yra Europos ekonomikos pamatas, tačiau pamirštame, kalbėdami apie augimo ir verslo galimybės, pamirštame apie transporto sektorius potencialą Europoje. Jis turi visas galimybės tapti ekologiškų e, vartotojų, prie vartotojo poreikių pritaikytų sektoriumi. E, ir kad pasiektume visų tų mano išvardintų tikslų, mums reikia parengti naują europietišką transporto sistemų modelį, Mm, Europa turi išnaudoti galimybę e, įdėkti veiksmingas naujoviškas transporto sistemas kaip JAF arba Azijos šalise, nes laikas tai daryti yra dabar. Ir bal... galime baltąją knygą keisti, arba jeigu to nedarome, mm, prarasime, pralaimėsime. Siūlau visiems e, mąstyti naujoviškai, novatoriškai ir uh, ryštis eksperimentams. Tai tikrai padėtų sukurti naujas darbo vietas, kurių taip visi norime. Jetzt pas Eikaut. Bas Eikaut. Ačiū pirmininkė. Kolega Bandekam, dėkoju Jums už naują, iš pirmąjį e, dokumento projektą diskusijoms. Atidžiai klausiausi e, pono Dekamp pristatymo Nes peržiūrėjus šį diskusijų dokumentą, kol kas neaišku, kuria kryptimi viskas pasisuks, tiesiog pristatytos temos aptarimui. Tačiau turime pasirinkti, kuria kryptimi eisime, nes kitaip parengsime dar vieną kompromisų pilną dokumentą, kuriam visi pritarsime ir paskui perėsime prie kito pranešimo svarstymo. Nenorėčiau, kad taip nutiktų. Pakankamai prirašyta dokumentų apie ateitį Nebejoju, kad komisija gali parengti dar dokumentų, baltųjų knygų apie transporto sektoriaus ateitį, tačiau kai kas turi pasikeisti, tai svarbiausia. Ir todėl atidžiai klausiausi pono Vindekamp. Mane šiek tiek suglumino jo žodžiai apie tvarumą. Jis sakė, kad daugiau dėmesio skiriau ekonomikai ir mažiau tvarumui, nes mums reikia darbo vietų. Man tai primena senąją paradigmą, kurioje ponas Vimdekam dar atrodo gyvena, nes tie du aspektai supriešinami, kai tuo tarpu jie gali egzistuoti lygia greta. E, man, aš sutinku su mintimi, kad e, tvarumas turėtų būti politikos e, išdava, tačiau kodėl tuomet dokumente teigiama priešingai. Jei tvarumo nesieksime, niekas nepasikeis, nebus ateities. Taigi, nežiūrėti, kad tai mane šiek tiek glumina, siekime, kad tvarumas būtų uh, E, šios sektoriaus ramstis ir, kaip, kaip, ir žiūrėkime, kaip mes užtikrinsime darbo vietas. Aš norėčiau apžvalgos, kur mes esame ir kur link einame Baltojoje knygoje. Svarbiausias dalykas yra uh, skubos momentas. Žinome, kad e, išgyvename, ką tik išgyvename didžiulę krizę ir jei grįšime prie senųjų modelių, jeigu apsimesime, kad galime grįžti į 2007-uosius į pasaulį prieš krizę, tai ne, neįmanoma. Tuo pat metu įvertinę iššūkius klimato kaitoje. Transporto sektorius ir toliau auga. Ir tai reiškia, kad čia kažkas turi pasikeisti jei įvertinsime, ką iki šiol nuveikime, gyvendami visus veiksmus, prioritetus, pamatysime, kad nedaug padarėme, kad mažai kas pasikeitė. Komisija parengs apžvalgą, kuri pasirodys kitų metų pradžioje veikiausiai. Ten bus labai spūdingas pasiektų tikslų sąrašas, bet turėtume sąžininkai pripažinti, kad transporte dar yra daugybė problemų. Ir todėl mes, transporto komitetas, turėtume kryštingiau e, pasisakyti tais klausimais, ypač dėl to, kad atsiveria galimybės. Tvarumas ir ekonomikos augimas gali egzistuoti lygia greta. Skaitmeninimas, log, nu, naujos logistikos sistemos, dalymasis automobiliais. Transporto sektorius labai sparčiai keičiasi, o man susidaro įspūdis, kad kai kas vis dar pageidauja tradicinių sprendimų, o tai tikrai nenaudinga. Ir manau, kad Tai turėtume labai aiškiai pasakyti. E, toliau lankstusis vežimas. Kol kas tai neįgyvendinta. E, ponas Imdekam savo, kad reiktų daugiau paskatų ir mažiau sankcijų, bet turiu klausimą pranešėjui. Gal galite paaiškinti, ką turite omenyje ir, ir kaip jūs tas paskatas įsivaizduojate? Nežinau, ką turite omenyje. Aš tikiuosi, kad turėdamas sankcijas, turite omeny kainodaros sureguliavimą, nes tuo tarpu transporto sektorėje tai, tai nėra tinkamai e, paskirstyta ir sutvarkyta. Ir, ir jeigu to nepasieksime, komodalumas ir toliau išliks e, svajonė. E, nes jei bandysime išsiaiškinti, kurios transporto rūšis e, yra pamirštos, tai tai taps aišku. Ir ekologiška transporto sektoriaus vizija. Žinau, kad Vindekamp e, yra tas žmogus, kuris turi tokią viziją. Jeigu šių klausimų neišspręsime, tos vizijos neįgyvendinsime. Ir kalbant apie šią baltąją knygą, reikia nepamiršti ir tvaraus miestų transporto projekto, kurį dabar svarstome, nes rengiamas pranešimas tą temą. Aš čia tarp šių dokumentų yra aiškios sąsajos. Vertinant socialinį matmenį, labai džiaugiuosi, kad pranešėjas įtraukė ir šį aspektą į savo pranešimą, bet užbaigdamas noriu pabrėžti, kad mes neišvengsime ir elgesio modelio pokyčių svarstymo. Jei, norim, jei, jei rimtai imėmės visų tų iššūkių, uh, E, techninėmis priemonėmis visko neišspręsime. Neišvengsime diskusijų dėl to, kaip reikia keisti žmonių elgesį. Ir atėjo momentas ir komisija inicijuoti diskusiją šią temą. Nesakau, kad jau rytoj Europa pasikeis, bet aš tikrai žinau, kad tų diskusijų neišvengsime ir jeigu bandysime slėpti galvas mėlyje, nieko gero nepasieks. Labai ačiū, Petras Lundgrenas dabar kalbės. Ačiū, pirmkį noriu pirmiausiai padėkoti ponui Vandekampui. Jis parengė labai gerą pranešimo projektą, nustatė tinkamus prioritetus, pateikė labai aukšto lygio įvertinimus. Iki 20 metų ir 50 esame užsibrėžę nemažai tikslų, aišku, laiko dar lieka daug tačiau reikia pasirinkti svarbiausius klausimus ir temas. Ir didžiausia problema, su kuria dabar susidurime, yra ekonominio, socialinio požiūrio, pobūdžio bendrosios rinkos kūrimas dėl socialinio dempingo nacionalinių lygių sukelia nemažai sunkumų. Matome, kad Vokietija bando nustatyti minimalų darbo užmokestį būtent dėl patiriamo poveikio. Kalbant apie tvarumą, reikėtų pasvarstyti ir tinkamų sąlygų aspektą. Problema yra ta, kad e, didėjant konkurencijai yra bloginamas darbo sąlygos, įmonės turi smarkiai stengtis, kad konkuruodamas su e, kitomis e, galėtų išsilaikyti, tačiau yra ir kitų įmonių, kurios nededa tinkamų pastangų nustatydamos ir užtikrindamos tinkamas darbo sąlygas ir jos vis tiek gali veikti rinkoje. Taigi įmonių personalo politika turi būti tinkama, tinkamai vykdoma. Mes turėtume šios aspektus ištikrinti, kalbant apie taršą, taršos apimtis didėja, o ne priešingai. daug įvairių minčių siūloma, kaip taršą mažinti, tačiau taršos mažinimo kainą turi mokėti piliečiai, kurie neturi papildomų atliekamų pinigų, kad galėtų juos išleisti už ekologiškesnius automobilius ar panašiai. Taigi turime stengtis, kad žmonėms nereikėtų šių priemonių apmokėti iš savo kišenių. Taip pat e, dar turime tą investicijų planą didelės apimties ir tikrai nežinau, kaip jis bus įgyvendinamas, iš kur bus paimamos lėšos jam finansuoti. Mes turėtume daugiau galvoti apie Europos pramonės ir transporto konkurencingumą. Aš dažnai esu kaltinamas, kad e, esu kaltinamas tuo, kad esu protekcionistas ir nesu orientuotas į ateitį. Tai nėra protekcionizmas, ką aš sakau, mes turime užtikrinti tinkamas žmonių gyvenimo sąlygas ir transporto sektorių mes to nematome. Turime dėti daug pastangų, kad galėtume susidaroti su šio reiškiniu. Taip pat man kyla problemų dėl naujai kūriamų taisyklių. Mes turime bent jau užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos esamčios, esamos taisyklės, nes žmonės kiekvieną dieną yra išnaudojami vietodariškai savo darbdavių. Šios rytyje mes turėtume užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų tinkamai gyvenamos, kad mūsų rinka veiktų sąžiningai. Nesvarbu, kokius sprendimus priimsime dėl e, transporto rūšių. Šiame komitete žmonės vis tiek rinksis pigiausią alternatyvą ir mes turime atsižvelgti į tos žmonės, kurie neturi pakankamai pinigų, kad galėtų savo leisti brangiai keliauti, nes turime suvokti, kad piliečiai neturi galimybių mokėti už brangiai kainuojančius sprendimus. Tačiau nekantriai laukiu, kaip toliau vystysis pradėti darbai ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Pirmininkas, ačiū. Išklausėme šešėlinių pranešėjų ir pranešėjo dar aštuoni kolegos paprašė žodžio ir kiekvienam suteiksiu po vieną minutę. Dar ponai Ertogas ir Vandalinas įtraukti į šį sąrašą. Jackie Foster žodis. Taip, jūs pirmoji kalbat. Taip, iš tikrųjų, aš jūsų niekad nepamirštu. Sorry, Chairman, I thought you were going round. Ačiū pirmininkė. Aš maniau, kad pirmiausia pagal frakcijų tvarką steigsti žodį. Ačiū pirmininkė. Maniau, kad pirmiausia APP, e Pavlas socialistai ir taip toliau. Manau, kad e, nemažai įdomių minčių išsakyta. Turime pirmiausia padėkoti pranešėjai, nes tai yra plataus pavadžio dokumentas. Kaip viena seniausių narių komitete, nuo 99 narių, metų, aš girdėjau, kad daug kas žmonių čia sakė, kad pastarosius 15 metų nieko nedarėme. E, nieko nedarėme gerindami transporto jungtis ir kitus dalykus. Aš su tuo visiškai nesutinku, nes jūs sakote, kad visi šio komiteto nariai pastarosius 15 metų nieko nedarė, tiesiog sėdėjo, atsisėdė. O tai tikrai nepanašu į tiesą yra priimta gerų teisės aktų, ar dėl kelių transportų, ar geležinkelių paketas. Oro transportas, jūrų transportas, vidaus vandenų transportas, tai yra daug teisės aktų parengta, pasaulis juda į priekį, tačiau turime būti atsargus, kad tie teisės aktai, kurie yra priimti, būtų gyvendinami, nes dėl to jau sutarta, aš nemanau, būtų naudinga neįgyvendinti kažko teisingai ir mes einame kitų kelių, bandome priimti naują teisės aktą. E, ta, tuo pačiu klausimą tai nėra pas geriausias būdas. Taip pat reikia pripažinti, kad negalime valdyti mikro lygmenių visko. Yra 28 valstybės narės, jos istoriškai turi skursios sistemas, kurios nebūtinai tinka kaimynai Aišku, mes pritarėme bendrai rinkai, tačiau niekas neturi stebuklų lasdelės, kad būtų galima keisti dešimtmečių struktūras per vieną naktį. Taigi, kai kuriais atvejais yra geros politinės valios, kalbant apie travalstybinius susitarimus ir panašiai. Ir kai kuriais atvejais jūs esate teisūs, kad nėra pakankamai politinės valios, sprendžiant kai kurias problemas fundamentaliai valstybės narės vis dėlto turi prisimti savo atsakomybę už tai, kad jos turi teikti infrastruktūrą, e, minimalius atlyginimus savo šalise mokėti, kad žmonės dirbantis transporto sektorėje e, su jais būtų elgiamasi korektiškai. Visos valstybės narės, kiek žinau, pripažįsta profsąjungas, tai yra teisinga, turi kolektyvinės e, sutartis ir jeigu bendrovės netinkamai elgesi su savo darbuotojais, tai reikia patraukti jas atsakomybėn, tam yra valstybinės institucijos. Ir e, manau, kad tai reikėjo pasakyti. <clears throat> Ir baigdama, norėčiau pasakyti, kad e, praėjo ketveri metai nuo baltos knygos paskelbimo ir reikia visą tai vertinti, kaip kas padaryta ir taip toliau. E, jeigu kalbėsime apie tvarumą arba bendro dangaus e, dokumentus, situacija yra jokinga. Pavyzdžiui, mano valstybė narė, kitos bando prastumti masyvius projektus su Galilėjo investicijų dydžiu, siekiant užtikrinti, kad galėtume dirbti veiksmingai kad būtų teikiamos paslaugos vartotojams ir susidorotų su pasaulinė konkurencija, tai žvelgiant į šios dalykus, man atrodo, reikia daugiau politinės valios. Tiesiog turime padėkoti, manau, pranešėjai už tai, kad jis kelia tos klausimus ir surenkti protingą diskusiją. Džekį, aš turiu tave pertraukti. Jau vieną minutę per daug e, kalbate. George. Bach. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, iššūkiai visiems gerai žinomi. Reikia dabar įvertinti situaciją, atlikti tam tikrą inventorizaciją. Ir kolega Vandekamp tą darbą puikiai yra padaręs. Manau, kad e, Perėjimas nuo vienų transporto rūšių prie kitų yra žinomi pasiūlymai, aplinkosauginės problemos, taršos mažinimas, infrastruktūros atnaujinimas. Problemas mes žinome, tačiau visam žinybė užtruks, kol pradėsime imtis konkrečių veiksmų, todėl šią inventorizaciją atlikdami mes turime šios aspektus aiškiai pabrėžti, kalbant apie oro transportą. Jackie Foster kalbėjo apie tai kad e, mes e, diskutuojame apie Gibraltarą, kuriame oro transportas ir iškai sustojęs, to tarpu e, Kinai per tą laiką stato tris naujus didžiulius jūrų uostus ir su atitinkama papildoma infrastruktūra. Taigi aš pasigendu politinės valios. Kalbant apie socialinius aspektus, mes diskutuojame apie minimalų atlyginimą Vokietijos transporto sektoriuje ir apskritai visą transporto sektorių situaciją jame būtina peržiūrėti ir taip pat įvertinti, kaip įgyvendinami Europiniai teisės aktai valstybėse narėse. Tačiau vėlgi viskas trunka amžinybę, kalbant apie kelių saugą, pagalbos teikimo sistemas e, mūsų politiniai sprendimai smargiai atsilieka nuo tikrovės, negalime apsispręsti, kas turi administruoti duomenis, ar Google leisime naudojantis duomenimis užsidirbti pinigų ar ne, e, viskas užtrunka labai ilgai, tikrai ateina didelis nusivylimas, turint omenyje, kad techniniai sprendimai yra žinomi, galime jais pasinaudoti, tačiau kol viskas perkeliama į tikrovę, užtrunka tai ištisus dešimtmečius, galėčiau dar daug pavyzdžių paminėti, tačiau dėl laiko trūkumą ir atsižvelgdamas į tai, ką jau kolegos minėjo, manau, kad būtų galima daug papildomų aspektų įtraukti į šį pranešimą, tačiau kol kas noriu patikoti kolegai Vimui už iki šiol atliktą darbą. Dabar Klaudija Ačiū pirmininkė, kolegos. Mūsų pirma, noriu pasveikinti poną Vimdekamp. Pareng... Tikrai gerai padirbėjus. Padėkoti už šį gerą dokumentą. Vis dėlto mes dar toli nuo bendros transporto erdvės, bet tikiuosi, kad iki 2050 mums pavyks pasiekti pažangos. Turime pasiekti, kad tai būtų tvarus ir nuoseklus darbas. Jeigu to pasieksime, tai bus naudinga visiems, visų pirma, Europos piliečiams. Noriu pasidalinti pastebėjimais, kurie yra aktualūs man. Ir norėčiau, kad kai kurios mintis atsispindėtų ir šiame pasiūlyme. Visų pirma, jūrų transportas. <clears throat> Svarbu paminėti šį sektorių čia. Turime stiprinti mūsų jūrų uostų gebėjimus ir konkurencingumą. Taip pat reikėtų investuoti į jūrų kelius, į jūrų greitkelius. Ir taip pat analizuoti, kaip to tikslo pasiektume uh, <clears throat> įgyvendinami integruotą jūrų politiką. Be abejo, visus klausimus reikia dar toliau svarstyti, bet reikia priemonių e, sustiprinti integruotą jūrų politiką. Jei to nepadarysime, manau, kad neišnaudosime ekonominio, ne, nesukursime ekonominio potencialo šioje srityje, kur, kuris tikrai egzistuoja. Reikėtų įvertinti padėtį su suskysintomis gamtinėmis dujomis mm, Europos jūrų uostuose ir kaip jos transportuojamos. Turėtume strategiškai siekti užtikrinti sąsajas tarp salų. Turėtume pripažinti e, unikalią salų situaciją. Žinoma, kiekvieno atveju situacija yra kitokia, nes yra įvairių regionų. Ir dažnai tie regionai susiduria su ypatingais iššūkiais. Transporto srityje ypač e, atokiausi Europos regionai. Dažnai kalbame apie naujus keleivių transporto keleivių transportavimo verslo modelius. Žinoma, čia turiu omeny Uberį turime išsamei viską svarstyti ir suvokti, kokių teisės aktų reikia skirtų, reikia, kurie būtų skirtitiems verslo modeliams. Taip pat norėčiau pakomentuoti socialinius klausimus ir atlyginimų klausimą, vežėjo atlyginimų klausimą. Šal, tokiose šalise kaip Portugalija E, situacija sudėtinga, ji yra žemino pakraštyje ir e, susidurėme su, ne, su, su nemažu kiekiu diskriminavimo atveju. Manau, kad reikia apsvarstyti išsamei visas pasiūlytas idėjas, kad parengtume tokį dokumentą, kuris tikrai būtų e, aktualus transporto sektoriui ir mūsų piliečiams. Ar Kristina nuo tų dabar kalbės? Pone pirmininkė, kolegos, aš turiu keletą pastebėjimų. E, noriu padėkoti vis pirma už tą dokumentą dėl Baltosios knygos. E, pone pirmininkė, aš tikiuosi, kad jūs man pritarsite, jog CO2 mažinimo siekis nėra tinkamai aptartas, ypač atsižvelgiant į tai, e, kokios yra galimybės. Visų pirma, reikėtų atsisakyti nebūtinų e, to, to, tokių teršalų šaltinių. Taip pat reiktų skatinti e, vietos iniciatyvas, e, kovoti su pertekliniu urbanizavimu. Nuomonėje kalbama apie oro uostų galimybių, gebėjimų didinimą. Aš esu pateikusi klausimą žodžiu šią temą. Daugybė jūrų, oro uostų, ypač e, periferijoje, yra perkrauti, ypač Prancūzijoje. Ir neįvertinti jų gebėjimai. E, kalbant apie geležinkelius, aš pastebiu, kad mes norime atverti vidaus geležinkelių rinką konkurencijai, tačiau mūsų istorija atskleidžia, kad konkurencija nebūtinai bus naudingas veiksnys, tai gali sumažinti geležinkelių saugą. Keliavome geležinkelį į saugą ir mm, pakelti kainas vartotojams. Ačiū. Ačiū, tarau, Izas Kumbilbao. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už darbo dokumentą. Norėčiau, kad jis įtrauktų ir tam tikrą mūsų pačių kritiką. Ir turėtume laikytis gana griežto tono. Mums reikia daugiau negu vien tik tai konkrečių tikslų. Manau, kad dėl jų tai galime sutartis tam tikrais niuansais. Niekas turbūt nebejotų, kad mums reikia tvaraus transporto mums, kad mums reikia pasiekti Baltojo knygoje išsakytus tikslus. Tačiau manau, kad pranešime trūksta klausimo, kodėl mes nepasiekėme šių tikslų. Manau, kad turime kelti konkrečias problemas, su kuriomis susidarėme kasdien ir šiame parlamente. Visi žinome, kas vyksta. Paminėsiu ketvirtąjį geležinkelių paketą, jis buvo būtinas nes trečiasis geležinkelių paketas buvo neužbaigtas, mums reikia energijos sąjungos, bendrosios bendro dangaus projekto. Tuos klausimus visi žinome. Manau, kad pranešimas turi pasiūsti aišku garsų signalą valstybės narėms, aiškiai sakant, kad jeigu norime pasiekti numatytų tikslų, reikia kitokios europinės valdysenos transporto sektorijoje. Jau nebeturime tos prabangos kai nuolat mums nepavyksta pasiekti pranešimuose minimų tikslų, negalime e, leisti, kad būtų blokuojami e, veiksmai pasiremiant suverenumo dalykais ar kompet, nacionalinės kompetencijos dalykais. Man atrodo, kad dabar yra 21 amžius ir turime aiškiai pasiūsti signalą tiek komisijai, tiek ypač tarybai sakant aiškiai, kad kasdien e, kovojame su šiomis kliūtimis, būtų daug lengviau, jeigu jas pavyktų nugriauti ir galėtume veiksmingiau panaudoti turimus išteklius ir kažką pasiekti. Europoje ankstesnės kadencijos metu turėjome apibriežti Europos transporto projektų prioritetus. Tai buvo tie patys daugiau mažiau projektai kaip ir 94 metais. Negalime dar vieno pranešimo parengti, nekeldami tų problemų. Nesindami jų pranešime, kalbam apie kinų investicijas ir taip toliau. Ir jeigu mes, europiečiai, nekalbėsime apie būtinybę kitaip žiūrėti į transporto sektoriaus valdyseną, apie kliučių šalimą, mes nepasieksime savo tikslų. Kas įvyks galų gale? E, girdėjau apie tai kalbant Madride praėjusią savaitę, kur buvo kalbama apie bendrojo dangaus koncepcijas. ir žmonės, kurie su manim kalbėjosi, sakė, kad dirba 40 metų savo sektorėje, visą tą laiką buvo kalbama apie bendrai dangų ir niekas nepasiekta. Žmonės yra nusivylę, tai yra signalas, tai yra būtent klausimai, kurios, apie kuriuos turime kalbėti, turime būti sąžininkai tiesus. Jeigu šios problemos nekalbėsime, tai turėsime dar vieną pranešimą, kuris prisidės prie daugybės jau patvirtintų dokumentų. Mums susidarys įspūdis, kad padarėme savo darbą ir galime būti patenkinti, tačiau aš manau, kad turime čiupti jauti už ragų ir siūsti aišku politinį signalą tarybai. Užtektų vieno puslapio. Ačiū toliau, Ines Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Tai yra svarbus pranešimas rengiame Baltosios knygos peržiūrą ir turime dabar progą inventorizuoti situaciją, kaip sakė ponia Bilbao. Yra klausimų, kuriuos, manau, turėtume kelti šiek tiek kitaip, nors ir nuveikta daug. Turime į viską žvelgti iš ilgalaikės perspektyvos ir e, tai yra svarbiausia problema, kuri kyla vėl ir vėl. Pavyzdžiui, darbuotojų transporto sektorėje klausimas. E, Sustikime dėl bendrojo daugiaus, kaip minėjo ką tik, vienas oro transporto kontrolierius kalbėjo apie saugumo, e, darbo vietos saugumo klausimus kalbėjo pilotų ekipažo nariai. Jie sakė, kad jiems juk e, dirbant šį darbą reikia e, reikalingo mokymo. Labai gerai atverti rinkas, tačiau turime prisiminti ir darbo vietų paketą, socialinės garantijas, kaip užtikrinti, kad darbas transporto sektorėje būtų vertinamas tinkamai. Yra skirtumų tarp skirtingų profesijų. Tačiau to neturėtume vėl vertinti tik tai rinkos, per rinkos prizmę. Reikia žiūrėti į žmonės dirbančius sektorijoje. Kalbame juk ne tik apie keleivius, bet ir apie darbuotojus transporto sektorijoje. Antra, eismo sauga. Tai apie tai reikia kalboti, kalbant apie infrastruktūros peržiūrą. Ir čia yra taip pat didelių iššūkų, pavyzdžiui, naujų autobusų, elektromobilių saugumas, logistika, reikia kalbėti apie nacionalinių barjerų šalinimą. Atrodo, kad žmonės tolsta nuo intramobilumo, reikia kalbėti, kelti tuos klausimus, nes kitaip turėsime nacionalinius įstatymus, kurie e, panaikins bet kokias e, intramodalumo ar komodalumo galimybės. Toliau krovinių vežimas, kita problema. Įdomu, ką galėtume padaryti miestų kontekste ir kelių transporto saugumo srityje. Užtik, kaip užtikrinti kolektyvinio transporto srityje saugumą. Mokesčiai užnaudojimas į keliais yra taip pat problema, kurią reikia spręsti. Manau, kad atsižvelgiant į Junkerio planą reikėtų kelti klausimą, kaip finansuosime infrastruktūros plėtojimą ir transporto paslaugų plėtojimą. Kitaip tiesiog turėsime nenuoseklių sprendimų sąrašą ir toliau. Pirmininkas nutraukė e, kalbėtoją. Nustatytas yra kalbėjimo laikas, jeigu jį viršysime, tai nespėsime iki posėdžio pabaigos visko aptarti. Ponas Dėlį, ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ir pagirti mūsų pranešėją. Nors tikrai nesutinku su kolegų teiginiais, kad jis nepakankamai kritiškai vertina padėtį. Jau ketvirtojame puslapyje jis įvardyja probleminės sritis susijusias su perėjimu nuo vienų transporto rūšių prie kitų, tarša, kelių mokesčiais jis įvardina, įvardyja iš karto tas rytis, kuriuose būtini pokyčiai. Tikrai džiaugiuosi, kad um, yra parengtas toks dokumentas šios dienos popietinė diskusija ir klausimas, manau, taip pat bus naudingas. Džiaugiuosi, galėdamas įvertinti pasiekimus galėdamas matyti, ar tie plačių žmonių tikslai vardinti Baltoje knygoje buvo pasiekti. Šiame dokumente kalbama apie perspektyvą iki 50 metų ir siekdami šių ilgalaikių tikslų turime jau dabar įvertinti iki šiol padarytą pažangą. Turėtume <clears throat> įdėmiau pasižiūrėti, ar mūsų infrastruktūrų sistemos esamos atitinka užsibrėžtus tikslus ir įvertinti, kaip toli pažengėme įgyvendindami jau patvirtintas taisyklės ir vertinti tai, kaip mūsų rezultatai siejasi ir dera su ekonominiais rodikliais. Europos komisijai dabar reikės įsigilinti į šio tyrimo rezultatus, parengti atitinkamą komunikatą, pradėti konsultacijų procesą ir remiantis konkrečiais faktais planuoti ateitį. Taigi reikia strateginio mąstymo grindžiamo aiškiais, konkrečiais, tikroviškais faktais. Izmaeliui Ertugui žodis. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu pirmiausiai padėkoti pranešėjui, kolegai Fande Kampui. Šiuose 12 puslapį yra išdėstyti daugelis svarbių aspektų. Aš pasižymėjau svarbiausias pastraipas. Noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjui už tai, kad jis jau pačioje pradžioje paminėjo alternatyvaus kūro panaudojimo galimybės siekiant e, kokybinio šuolio ir tikslų. Taip pat manau, kad gerai jo kalbama apie naujas technologijas minint įvairias e, sistemas ir schemas, kurios e, dabar galioja. Taip pat buvo galima papildomai traukti porą trejato sakinių apie tai, kad valstybės narės turi prisimti ypatingą atsakomybę įgyvendinamas šias priemonės. Ta norėjau pabrėžti. Taip pat labai svarbu, kad minimas principas teršėjas moka ir devintajame puslapyje, jeigu teisingai supratau, pagėdaujama, kad atitinkama sistema būtų nustatyta ES mastu. Na, parašyta, kad e, komisija turėtų įvertinti egzistuojančias kelių mokesčių sistemas. Aš manau, kad reikėtų simoti plačiau ir paraginti komisiją parengti atitinkamą uh, teisėkuros e, pasiūlymą, turint omenyje, kad e, sausumos kelių teisės aktų paketas yra rengiamas taip pat e, transeuropiniai transporto tinklai yra minimi. Devintajame puslapyje pasižymėjau, kad ten, kur kalbama apie transeuropinius transporto tinklus reikėtų pateikti papildomas formuluotės aiškiai susijusias su mūsų lūkesčiais kurti papildomą pridedamąją vertę ES mastu, kalbant apie perėjimą nuo vienų transporto rūšių prie kitų. Manau, kad būtina vadovautis ir siekti tvarumo tie 300 km gabenimo atstumas, e, manau gerai, kad yra minimas, tačiau 2011 mes jau esame užsibrėžę atitinkamus tikslus, prie jų reikėtų grįžti. 11 puslapyje e, minima opi sunkesnių ir ilgesnių vilkikų tema, galbūt reikėtų įtraukti dar papildomą pastraipą, kurioje būtų aiškiai parašyta, kas turėtų mokėti už kelių nusidėvėjimą, mini, naudojant šios vilkikus. Pieter Vandalin, žodis, bet vertėjai negirdi. Nes... Pirmininkas, nepaisant to, kad jūs mikrofonas įjungtas, jūsų kalbos girdėti negalima. Negalime tiksliau. Aš pamėginsiu per kitą mikrofoną pirmininką, dabar girdite. Taip. Noriu patarti kolegai Vandekampui, pacituodamas Vokietijos mąstytą ir filosofą Giotę. Jis yra pasakęs, kad tik tai esant ribotams galimybėms galime parodyti tikrą meistriškumą ir tą noriu pabrėžti, prašydamas nerenkti labai ilgo pranešimo ir prašyti kolegos Vandekamp apsiriboti tik pačiais būtiniausiais dalykais. Ką tai turėtų reikšti? Tai turėtų reikšti, kad neturėtume raginti tvirtinti naujų taisyklių. Manau, kad klausimas, kuris turėtų sulaukti daugiausiai dėmesio, tai yra nesažininga konkurencija sausumos kelių oro transporto sritise. Tikrai prašau nerenkti pasiūlymų, kuriuose būtų kalbama labai daug ir apie nieką. E, Toks būtų pirmas pasiūlymas, kitas pasiūlymas susijęs su tomis taisyklėmis, kurios jau buvo patvirtintos iki šiol. Vienas iš e, didžiausių ES trūkumų yra teisės aktų nesilaikimas arba diskriminacinis laikymasis. Aš manau, kad čia turėtume daryti spaudimą. Tokiose šalise kaip Italija. E, turėtų būti e, europiniai teisės aktai įgyvendinami ir jų laikomas taip pat kaip Vokietijoje ar Niderlanduose. Mano nuomonė, pirmininkė, tai būtų tie patys svarbiausi aspektai, kurie turi būti aiškiai įrašyti, neturėtume įtraukti pranešimą nesuskaičiuojamą kiekį įvairių punktų, kurių nesuprastų mūsų piliečiai. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį komisijai norėčiau trumpai apibendrinti diskusijos eigą. Buvo paminėta, kad mums reikia ir save kritiškai įvertinti, atliekame peržiūrą po ketverių metų, įvertiname, kas buvo pasiekta, kas ne ir įvardėme priežastis, kodėl tikslai nebuvo pasiekti E, turime aiškiai įvardinti klaidas, taip pat atkreiptas dėmesys, kad transporto srityje tarša didėja, kito tarpu kitose sektoriuose investavę milijardus taršą sumažinama, kodėl transporto sektorio tarša nebuvo sumažinta paskutinėje Baltoje knygoje komisija suformulavo ilgalaikius tikslus iki 30 ir 50 metų. Parlamentas tuo metu teigia, kad nežengus pirmojo žingsnio negalima žengti antrojo ir trečiojo, todėl mes nusprendėme iki 20 metų sumažinti taršą 20 procentų palyginti su 90 metais. Taigi čia turime įvertinti padarytą pažangą ir pasakyti, kodėl ta pažanga ir užsibriežti tikslai nebuvo įgyvendinti. Ir tai yra e, esminis momentas, taip pat nesažinga konkurencija, kuri naudinga tiems, kurie labiau teršia aplinką ir pablogina konkuravimo sąlygas tiems, kurie yra ekologiškesni. Manau, kad reikia įvertinti pastarųjų ketverių metų patirtį ir aiškiai pasakyti, kodėl užsibriežti tikslai nebuvo įgyveninti, galbūt pasidžiaugti e, tais aspektais ir tikslais, kurie buvo įgyveninti, tačiau dabar komisija turėtų pasakyti, kas ateitie turėtų pasikeisti. Prašau žodis komisijos atstovams, ponas Leonidis atrodo. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei komisija, ką komisija darytų jei nebūtų visų šių pasiūlymų pranešime. Visų pirma, noriu padėkoti už šį indėlį, jis tikrai pasirodo laiku, nes mes. Mes pradėjome e, vertinti, ko pasiek, ką, ką pasiekėme, e, ką pavyko sėkmingai gyvendinti, ką ne, ko nepavyko ir ką reikia tobulinti. Atliekant, rengiant šią apžvalgą, Rengdama šią apžvalgą komisija nekarta bandė jums e, akcentuoti, kad mes nebandome išradinėti visko iš naujo, nebandome išmesti, išpilti e, ir kūdikio su visų krikštymo vandeniu, nebandome keisti pamatinių svarbių principų Tai yra e, judumo nemažinimo, kliūčių nekūrimo, taip pat e, nepamirštame tikslo siekti tvaraus judumo ir e, įtvirtinti transporto politikos svarbę sudėdamąją dalį, tai vidaus rinka. Ir šiandien komitete nemažai pasisakiusių ir akcentavo šį pamatinį aspektą. Kalbė apie būtinybę neieškoti naujų krypčių, bet e, sutvirtinti tai, kas jau pasiekta ir ieškoti būdų e, įtvirtinti galiojančias taisyklės. Šiandienos diskusijose e, iškelta nemažai temų, kurias norėtume toliau su jumis plėtoti. Ir svarbiausia iš jų, tai ką komisija vadina žmonių matmenių, turime omeny ir vartotojai. Ir čia norime daugiau nuveikti vartotojų labui, taip pat ir keičiant elgesio modelius. Toks pagėdavimas taip pat buvo išsakytas. Ir kalbant apie žmonių matmenį, turime nepamiršti ir darbo, darbuotojų, e, darbo vietų kokybės ir e, būtinybės akcentuoti naujos kartos e, reiškinius. Kai, kurių, kai kurie aspektai Baltojoje knygoje neaptarti, tokie kaip socialinis transporto politikos matmuo, rengiamės tai dar padaryti. E, daugelis iš jūsų išreiškėte nusivylimą dėl e, alternatyvių kūro šaltinių e, sklaidos ir per, ankstesnį, per ankstesnę kadenciją mes teikėme pasiūlymą, tačiau mums nepavyko pasiekti tiek daug, kiek tikėjomės, o kalbant apie energijos našumą, čia turime pasiekti daug daugiau. Ir Pirmą kartą pradėta kalbėti apie energetikos sąjungą ir tikimės, kad su jūsų pagalba ir su jūsų indėliu e, turėsime galimybę situaciją pagerinti. Trečias dalykas - infrastruktūra. Mes puikiai išgirdome visas jūsų pastabas, jūs teisingai kritikavote, manome, kad reikia naujos infrastruktūros, e, ne tik priežiūros, reikia mm, modernizuoti turimą infrastruktūrą. Ta mes su, su to mes sutinkame. Taip pat e, m, kitas klausimas - nauji finansavimo šaltiniai, e, pasitelkiant novatoriškas finansavimo priemonės. Vakar vyko geros diskusijos dėl m, Europos strateginių investicijų fondo. Naujų finansavimo galimybių reikia ieškoti ir sudarant geresnę kainodaros įkainojimo sistemą naujoje infrastruktūroje ir nepamiršti lankstaus vežimo suteikiamų galimybių. Visą tai leis e, kurti gerą veiksmingą transporto sistemą. Toliau logistikos grandinė buvo išsakyta kritiškų pastabų šiuo klausimu. Reikia daugiau dėmesio skirti pamatiniams veikėjams. Buvo minėti jūrų uostai, bent trys pasisakė komiteto nariai, apie juos kalbėjo. Didesnis dėmesys jūrų uostams kaip, kaip logistikos grandinės pagrindiniam elementui ir didesnis dėmesys jūrų uosto reglamentui. Penkta, iššūkis E, mūsų mm, pramonės sektoriui, pramonės pagrindui. Čia turime kalbėti apie paslaugų teikėjus ir džiaugiamės, kad pono Vimdekamp pranešime tai akcentuojama, nes šios pastabos mus ragina žvelgti į konkurencingumo politiką bei priekybos politiką. Tai tikrai svarbi tema šiame kontekste. Kita tema - inovacijų dėgymo paspartinimas. Daugelis kalbėtojų kalbėjo apie, apie tai, kaip, kaip sparčiai skverbėsi naujos paslaugos ir, ir kokius iššūkius jos kelia. Turime e, priderinti teisės aktus, ne priešintis inovacijoms, bet sukurti lygias galimybės visiems veikėjams. Ir čia e, reikės tikrai nemažai padirbėti ir galiausiai miestų matmuo. Šiuo klausimu džiaugiamės, kad daugelis jūsų akcentavote miestų matmenį ir esame dėkingi jums už tai, kad rengėte pranešimą apie miestų judumą. Ačiū. Nochmal der Berichterstatter das Wort. Kartu žodis teikimas pranešėjo, pirmininkė, labai ačiū. Manau, kad e, svarbiausias šiandien nuskambėjęs žodis yra tai, kad neturėtume renkti plepalų pobūdžio dokumentų. Tačiau vertinant turinį šio neplepalų dokumento mūsų nuomonės galėtų ir išsiskirti. Kolegos iš EKR frakcijos, kolega tiksliau, kuris jau išėjo, teigia, kad mes per plačiai užsimojome siekdami taršą mažinti turėtume galbūt e, netaip energingai visko imtis. Kiti kolegos teigia, kad e, mes atsižvelgiame į realią transporto padėtį Europoje. Buvo pranešėjai iš tiesų labai sudėtinga visas šias pozicijas sumažinti. Aš noriu ponui Aigautui pasakyti, kad uh, tvarumas tai yra didžiulis iššūkis tiek pramoniai, tiek e, inovacijų taikymos ryčiai, tiek ir e, pažangos siekimui. Tačiau dar noriu kitą aspektą pabrėžti. E, pavyzdžiui, vidurio rytų Europoje asmenio lengvo automobilio turėjimas reiškia ir tam tikrą emancipacijos galimybę. Todėl mes turime atsižvelgti į įvairius interesus ir man labai patiko ponios Bilbao pastaba, kolega Ertugas apie tai taip pat kalbėjo, kad transporto politikos gyvendinimas stringa valstybėse narėse didžiausia dalimi. Manau, kad tą reikėtų pasakyti tarybai ir komisija galėtų dar kartą imti šio darbo. Giotės žodžiai, kurie buvo paminėti, iš tiesų man yra labai brangus ir e, visą Europos e, transporto politiką sutalpinti aštuonis puslapius. E, manau, kad tas sutalpinimas tikrai nebus labai didelės apimties, taigi dabar manau, kad galima šį pirminį darbinį dokumentą nusiųsti, išversti ir toliau laukti. Toliau laukti tolesnių darbų. Na, tą geotės citatą būtų galima ir supaprastinti, pasakant, kad mažiau yra daugiau pasakyti, kad balandžio 13-14 bus parengtas pirminis prašymo variantas, pakeitimų teikimo terminas balandžio 20 baigėsi, balsuosime transporto komitete gegužės 28 plenarinėme posėdė 2015 metų Liepą. Dabar perkime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra komisijos narių klausimo rengimo tvarka ir praktika, 2014 metų patirtis šio klausimu. Aš esu pranešėjas, turbūt prisiminsite, kad mums nelabai patiko tai, kad po to, kai didelė balsų daugumą balsavome už pana Šepčiovič, mums buvo pasakyta, kad e, bus rengiama dar Rengiamas dar vienas klausimas, aš tuo metu parašiau laišką ponams Junkeriu ir Šulčiui, nei iš vieno negavau atsakymo iki šiol, tik patvirtinimo, kad laiškas gautas, tačiau aš tikėjausi rimtesnės reakcijos ir dabar turėtume parengti atitinkamą pranešimą ir e, pasiūlyti komisijai tam tikrų teigiamų pokyčių. Ne, Buvo parengtas pakankamai greitai veiklos tvarkaraštis komisijos. Pirmininkas, prašau tų, kurie nori diskutuoti, nedaryti to salėje. Taigi, tvarkaraštis klausimų buvo sukurptas taip, e, lyg tai automatiškai būtų pritarta visų komisijos narių kandidatūroms, to tarpu Anksčiau jau turėjome tokios patirties, kad kai kurios kandidatūros buvo atmestos, dar papildoma problema buvo moterų kandidačių skaičius, todėl aš pasiūliau valstybėms narėms iš karto uh, pasiūlyti du kandidatus, iš kurių vienas būtų moteris. E, komisijos sudėtis e, turėtų būti, turėjo būti tvirtinama nuo lapkričio pirmos dienos, tačiau mes galėjome, pavyzdžiui, numatyti senosios komisijos e, kadencijos pabaigą, pratesti ją iki gruodžio mėnesio ir tokiu būdu būtų galima buvę išvengti tam tikro spaudimo laiko prasme. Taip pat ir ta procedūra susijusi su ponia Bulc, kuri tik prieš keturias dienas e, sužinojo, kad bus atsakinga už transportą, tai buvo nesažininga kitų kandidatų atžvilgių. E, žinoma, jie e, galėjo pasimokyti iš anksčiau vykusio Šepčiaučiaus klausimo, tačiau ir šioje vietoje procedūrą reikia keisti. Dar vienas aspektas tai yra pirmininkų suėgos instrukcijos e, rengiant klausimus komitete. Mes tuo tarpu patys buvome numatę atitinko procedūrą, o dabar buvo mums nuleista iš viršaus. Čia reikėtų daugiau papildomo lankstumo parodyti, Ir jeigu mes manome, kad ta procedūra, kuri buvo mūsų pasirinkta, yra pati tikamiausia, tai reikėtų mums leisti tą procedūrą taikyti. Vimui žodis. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti už kritinį ir kartu sąžiningą problemos įvertinimą. Manau, kad transporto komitetas pasielgė tinkamai viską perkelęs ant popieriaus, aš pateikiau kelis pakeitimus susijusius uh, su uh, ne tik su ponu Šefčiovičiaus ir Bulsio asmenybėmis, tačiau apskritai su reiškiniu, kurį pastebė. Tačiau galiu Jums pažadėti, kad kitą kartą tas pačias klaidas darysime, nes uh, tai yra neišvengiama dėl pačios sistemos, nes uh, keliama įtampa tarp vyrų, moterų, kairės dešinės, centro politinių ideologijų. Ir šis dokumentas yra skirtas mūsų būsimų klaidų skaičiui apriboti, tačiau komisijos narių skirimo politinė dinamika visuomet yra ypatinga. Noriu paprašyti jūsų dėmesio Europos liaudės partijos frakcijos uh, prašymui atsižvelgti į Dehonto e, sistemą. Mes norime suteikti žodį ir mažoms frakcijoms. Aš dalyvavau viename klausime, kuriame vienos frakcijos vienas atstovas turėjo teisę tris kartus kalbėti, tuo tarpu didesnės frakcijoms kildavo jų atstovams sunkumų norint pasisakyti. Taigi šios aspektus būtina atsižvelgti. Ačiū Žacis Meliu Ertogui, ne Džekį Fostertoną. Yeah, just a couple of brief points, Chairman. Keletas trumpų pastabų, man atrodo, gera mintis buvo iškelti šį klausimą, nes transporto komitetas dėl to buvo sudėtingoje padėtyje. Be to, Well, he, he could never be accused. He could never be accused of being wish. Jūsų negalima ne, ne, ne, apkaltinti, kad jūs uh, kalbate apie viską šį beitą ir taip toliau. Kaip nebebūtų, pirmininkė, aš sakiau, kad nesažininga komisijos paskirtojo nario atžvilgių, nes tai yra didelis klausimas, mes perėmė nuo tos situacijos, kuomet negalėjome užduoti jokio klausimo komisija, paskirtam komisijos nariam, dabar jeigu Manau, kad tai nebuvo priimtina. Pone Bul turėjo tris dienas ar keturias dienas pasirenkti ir ateiti į komitetą. Man atrodo, kad problemų buvo iš abiejų pusių. Manau, kad signalą reikia siūsti tokį, kad tai yra valstybių narių pasiūlymas, jos pateikia kandidatūrą pagal savo nuožiūrą. Ir turbūt daugiau reikia padirbti prieš pasiekiant šį etapą. Nebent kas nors e, staiga numiršta, aišku, ko niekam nelinkiu. Ir nereikėtų, kad nei jie, nei mes būtume tokioje pozicijoje. Aš sutinku su ponio Vandekampo pastaba dėl to, kad kai kuriuose komitetuose tie patys žmonės kalbėjo visą laiką. Trijose komitetuose. Ir man atrodo, kad to per daug. Aš mm, reikia, kad visas procesas būtų daug veiksmingesnis. Tai tiesiog tokia pastaga. Žinoma, meisners dabar. Ačiū, aš kalbėsiu angliškai, nes e, bus šiandien pranešė pano Teličko pranešimas e, atžvilgiu, jo šiandien negalėjo būti, tai aš jo vardu noriu paskaityti jo nuomonę e, Aš manau, kad abu e, pranešimai yra neblogi, gerai išdėsto svarbiausius dalykus. Visiškai sutinku su pirmąją dalimi, nors manau, kad reikia numatyti terminą, jeigu paskirtasis komisijos narys nepatvirtinamas parlamente. Aš taip pat sutinku su ketvirtąją nuomonės dalimi Mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo antrosios dalies, kur man atrodo, kad taip, paskirtasis pirmininkas turi turėti galimybę pasirinkti tinkamus kandidatus ar kandidatą, kuris užtikrintų lyčių lygybę. Tačiau neturėtume varsiems tarėjams sakyti, ką jos turi paskirti. E, pirmininkas turi užtikrinti lyčių balansą ir jeigu reikia, e, kai kurių kandidatūrų atsisakyti ką daryti, jeigu valstybės narės pasiūlo dvi mm, moteris kandidates. Aš norėčiau e, pateikti tokį savo pasiūlymą. Galbūt, jeigu yra dvi kandidatės moteriškos lyties, bent viena iš jų turėtų būti moteris. Nes jeigu mes kaip liberalai tokių idėjų nekeltume, tai turbūt neturėtume devinių moterų komisarių. Šiandien pranešėjas dėl trečiosios dalies sako, kad esu skeptiškai nusiteikęs dėl pirmininkų suėgos ypatingo vaidmens ir man trūksta reikalavimo pristatyti programos prioritetus kiekvieno paskirtojo komisaro e, konkrečiai. Apskritai, aš esu patenkintas pranešimu ir nuomonę, pateiksiu tik keletą pakeitimų apie tai, apie ką, e, ką tik kalbėjau. Ačiū. Bruno Golniš dar suteiksime žodį. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ačiū, ponia pirmininkė. Jums leidus pereisiu prie komisijos narių klausimų e, šiandienos darbo atvarkėje. Matau, kad numatytas ponios susitikimas su ponė Bult komisijos nare ir e, ji ateis susitikti su koordinatoriais. Ir tai reikštų, kad parlamentarai negalėtų dalyvauti e, šiame susitikime. Aš suprantu, kad tai yra diskusijų klausimas, ne su jumis asmeniškai, bet aš norėčiau pasakyti, perduoti šią mintį parlamento mm, vadovybei, kad apie tai aktualu frakcijams nepriklausantiems e, parlamento nariams, nes jie turi, neturi galimybės dalyvauti tokiuose susitikimuose. Ir jeigu jau kalbame, jeigu kalbame apie komisijos narių klausimus, e, frakcijų prie frakcijų neprisijungusiems parlamento nariams nėra galimybės juose dalyvauti, tai yra diskriminacinis dalykas nes mes taip pat turime teisę e, įgyvendinti Europos vykdomosios valdžios kontrolę. Ačiū. Ja, ich bedanke mich ja für den ausführlichen Bericht gerade. Ačiū už jūsų e, išsamų pasisakymą dėl mano pranešimo. Dėl mano pranešimo, tačiau e, jūsų kalba nelabai ką turi bendro su mano pranešimo turiniu, nes ponė Bulls, nepaisant to, kad ir atvyks vėliau, tai nebus klausimas, tai bus tik tai jos e, pranešimas išklausomas. O koordinatoriams noriu pasakyti, kad bendra taisykla yra ta, kad neprisijungusių sekretariato atstovai gali dalyvauti tokiuose posėdžiuose ir parlamento nariams po to apie jų eigą pranešti. Ir ta taisyklė galioja visiems komitetams ir mes jos nelaužysime, tačiau šimties tvarka dar jums suteiksiu žodį. Tai yra apskritai šimtinis atvejis <clears throat> parlamentinėje veikloje. Aš tikrai nemačiau ne vieno posėdžio jokiame parlamente, kuriame galėtų dalyvauti padėjėjai, negalėtų dalyvauti parlamento nariai. Tai yra paprasčiausiai neįtikėtina ir neįsivaizduojamas dalykas ir galima būtų diskutuoti apie galimybę mums dalyvauti posėdėje ir neturint galimybės kalbėti, tačiau e, tikrai nesuprantama, kad mes patys negalime dalyvauti ir klausytis, to tarpu mūsų padėjėjai gali, nepaisant visos pagarbos jūsų asmenių ir e, pareigybei, tai yra absoliuti nesąmonė. Aš e, E, suprantu, kad jums tai yra nepriimtina, tačiau nieko negaliu pakeisti. Pirmininkų suėga yra priemusi atitinkamą sprendimą, nes net ir pirmininkų komit, komitet pirmininkai turi galimybę pirmininkų suėgai teikti tik tai rekomendacijas ir negali įtakoti jų sprendimų. Tokia yra bendra taisyklė parlamente ir negaliu jos pakeisti. Taigi, ačiū diskusiją, nekantrai laukiu pakeitimų, jų terminas baigėsi kovo 19 ketvirtadienį, balsuosime transporto komitete balandžio 14 dieną, AFKO komitete bus balsuojama gegužės 5 dieną ir plenarinėme posėdyje 2015 gegužė. Taigi, dabar išklausysime Europos investicijų banko pranešimo. Pone Tenda yra salėje, džiaugiamės, kad atvykote pas mus, galėsite mums suteikti trumpai informacijos, kurią vėliau galėsime aptarti. Mes e, jau pastebėjote turbūt, kaip mums ši informacija yra svarbi. Taigi sveiki atvykę mūsų komitetą ir suteiksim žodį. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank you very much. Pone pirmininkė, noriu padėkoti uh, už galimybę mums padaryti savo prezentaciją. Šiandien aš esu Mano pavadė Tender, aš kalbėsiu apie paskolas transporto sektoriui ir kaip tos, tos paskolos e, patvirtinamos Europos investicijų bankė. Mano kolegė čia dalyvauja darybose e, dėl Europos e, strateginio investicijų fondo ir bus taip pat pasirengusi atsakyti jūsų klausimus šią temą. Su pirma, noriu parodyti skaidrės. Čia atsispindi, ką, kokias paskolas mes teikime transporto srityje. EIB e, privalo įgyvendinti, siekti politikos tikslų transporto srityje ir mes čia sulkėme dėmesį tris pagrindinės sritis. Augimas ir darbo vietų kūrimas susijęs su transeuropiniu e, transporto tinklų tiesimu, ekonominė ir socialinė sąglauda ir mes taip pat e, remiame aplinkos tvarumą ir ES veiksmus klimato kaitos rytyje. Dešinėje matote grafiką, kur atsispindi e, paskolos transporto sektoriui ir kokią, kokią dalį jos sudaro visų EIB paskolų. Kaip matote, šis sektorius yra labai svarbus. Mes skiriame iki 25 procentų visų savo paskolų e, transportui. E, tam yra logiškas paaiškinimas. Transporto sities projektai yra ilgalaikiai, o mūsų bankas ir daugiausia dėmesio skiria ilgalaikiam finansavimui. Konkrečiai, kokioms transporto sektoriaus sritims teikiame paskolas? Matote, kad daugiau nei 50 procentų skiriame geležinkelių ir miestų transportui. Taip pat matote, kad per pastaruosius dešimt metų beveik 40 milijardų eurų per metus skiriame transporto sektoriui. Daugiau nei 60 procentų skiriame e, TNT tinklų e, finansavimui. Matote dešinėje grafiką ir matote, kaip viskas kito per e, bėgant laikui, kaip e, situacija paveikė krizė, čia mažiau nuveikėme per pastaruosius porą metų ir valstybės sumažino tų projektų mastą, todėl dabar mūsų planuose mažiau stambių projektų šiai sričiai. Stikdami paskolas transportui remiamės e, paskolų transporto politikai gairėmis patvirtintomis 2011 ir žinoma remiamės komisijos baltąją knygą paskelbta 2011-aisiais. Tai buvo pirmasis dokumentas, dėl kurio EIB surengė viešasias konsultacijas, surengėme teigiamo atsako. E, transporto sektorėje siekėme lankstaus vežimo, lankstaus judumo, e, dėmesį ir prioritetą skiriame aplink aplinkai tvariems transporto sprendimams, e, oro ir sausumos e, sektoriuose. Čia suvaržymai didesni ir šioje srityje galime finansuoti tik TNT projektus arba projektus sanglaudos teritorijose, bet to tokie projektai turi mm, būti didelės gražos projektai, apie tai dar kalbėsiu. Taip pat kai kuriems E, mažesniems sektoriams taikomi konkretus reikalavimais. Pavyzdžiui, nefinansuosime e, miestų transporto projektai, tai nebus integruoto didesnio projekto dalis. Taip pat akcentuojame tokių projektų saugos komponentą. Na, taip aišku, kad mes siekiame užti, privalome užtikrinti E, ES direktyvų reikalavimus. Norėčiau pristatyti projekto ciklą, galbūt jums tai bus įdomu. Mes dalyvavome visose projekto etapuose, nuo, nuo pradžios iki pabaigos. Kaip ats, projektas patenka pas mus? Labai skirtingai kartais e, vystytojai kreipiasi į mus, Kartais mes patys ieškome vystytojų, stebime projektų įgyvendinimą ir pasiūlome patys tolesnius projektus. Tai dažnai yra transporto sektoriuje, kur dažnai dirbame su tais pačiais vystytojais įgyvendinami keletą projektų. Visų pirma, vertiname projekto tinkamumą. Kaip jau sakiau, kai kurie projektai negali pretenduoti į EIB finansavimą, pavyzdžiui, vietos kelių tiesimo, tiesimo nefinansuojame. Kai pirmasis etapas praeina, siunčiame projektą e, konsultacijoms su komisija, su Europos komisija. Po to vyksta vertinimas. Paprastai vertinimo e, komisija sudaro trys žmonės vienas iš projektų direktorato, vienas atsakingas už finansus. E, išnagrinėjame projekto ekonominį pagristumą. E, svarbiausia, kad projektas būtų naudingas visuomeniai bendrai. Įvertiname projekto techninius aspektus, visada e, vertinimo komandoje būna inžinierius. Ir kaip jūs sankiau anksčiau, įvertiname aplinkos sauginis ir socialinį aspektus. Atlikdami įvertinimą, e, įvertiname ir vystytoje, ir jo galimybės gebėjimus išvystyti projektą, nes nėra prasmės finansuoti projekto, kuris nebus įgyvendintas. Taigi tai yra svarbi mūsų vertinimo dalis. Ir taip pat domimės, kaip tas projektas bus panaudotas, kokia bus jo nauda. Jei manome, kad vystytojas yra silpnas, galime jam suteikti techninę paramą, kad jis galėtų išplėtoti e, optimaliai tą projektą. Taigi bandome įvertinti rizikas, galima rizikas siejama su projektu, taip pat tai galime suteikti techninę paramą vystytojams ir žinome, e, koreguojame e, to paskolos sutarties sąlygas. Mūsų teisininkai čia dalyvauja. Žinoma, e, atsižvelgiame ir į vystytojo finansinės galimybės, jeigu mus viskas tenkina. Ta projektą paskui pristatome direktorių, bankų direktorių valdybai, jei viskas pavyksta, pasirašoma paskola ir prasideda stebėsenos etapas. Kaip žinote, transporto, sektorių, stebi, transporto sektorius projektų stebėjimo etapas yra gana sudėtingas. Aptarsiu dar detaliau pakalbėsiu apie projekto vertinimą. Vertinamas, pro, vertinama projektų kokybė, tą daro sektorių ekspertai. Tai ekspertai, kurie dirba transporto srityje, bet taip pat inžinieriai ir ekonomistai. Tai labai svarbu bankui, nes tokie žmonės, e, tai, tai yra tų, to, tokių specialistų įprastinis darbas. Ar tai tikrai svarbi mūsų darbo dalis. Buvo klausta apie tai, ar visus projektus vertiname vienodai. Iš tikrųjų, taip ir yra. Ir įprastinius, taip pat ir, ir finan, strateginių investicijų fondo finansuosiamus projektus taip pat vertinsime tokiu pat metodu e, mes siekiame užtikrinti, kad būtų kad vyktų pažangiausių metodų sklaida pramonėje, taip pat įvertiname projektų naudą jų kainą, įsiaiškiname, ar, ar, pro, kiek, ar projektas yra reikalingas ir kiek jis kainuos. Ir mes, tai, tai yra įprasinis mūsų darbo metodas ir mes na, tuos, tuos kriterijus nesunkiai vertiname. Kaip galite įsivaizduoti, vystytojai dažnai labai optimistiškai vertina savo projektus ir, ir jie dažnai yra šališki, pristatydami skaičius konkretaus projekto ir ne, nėra neįprasta, kad mes jų kad jų numatoma, jų apskaičiuota projekto naudą sumažiname, o kainą projekto numanoma, ka, numanomus kaštus padidiname. Ir tai yra kaš, kaštų ir naudos analizė, kurią taikome banke ir bandome galutinai vertinti, ar, ar projektas projektui parengtas tik manas techninis sprendimas, ar jo mastus reiktų sumažinti, ar, ar galbūt sumažinti, koreguoti optimistinį scenarijų. Paprastai vertinant projektus, e, e, vertiname ir projekto e, kuriamą anglies įspaudą, taip pat šiltnamio efektą sukeliančių dujų matmenį. Taip pat norėčiau paminėti EIB klimato strategiją, kuri ką tik buvo pristatyta viešosioms konsultacijoms. Transporto sektorius žinoma svarbus ir, šiuo, ir, ir šiam dokumentui. Projektus vertindami taip pat taikome EIB pridėti, naudos metodologiją. Ir e, tikriausiai tai, tai yra įprastinė metodologija, susidant iš trijų e, aspektų. Visų pirma, projekto kokybę vertiname, toliau e, domimės, kaip projektas atitiks ES politikos tikslų įgyvendinimą ir, treč, ir tre, trečias, trečias matmo, koks bus EIB indėlis į projektą. Tai sistema, kurios pagalba mes e, e, įvertiname projektą, parašome jam balus ir galų gale e, patikėme galutinį projekto vertinimą ir surašome e, stebėsenos kriterijus, projekto numatoma, numanoma pamatinį poveikį, jo rezultatus ir, ir konkrečius konkre, konkrečius praktinius rezultatus, ko pasieksime. Čia yra praėjusių metų projektai ir matote, kokie kriterijai buvo aktualūs. Tie kriterijai pasitelkiami siekiant išsiaiškinti, ar, ar, ar, ar įgyvendinami projektai, ar nauji projektai. Mm, prates praeitie gyvendintų projektų liniją. Pateiksiu dar keletą pavyzdžių. Projektų įvairovė yra didelė. Ir čia matote, kad dalyvaujame transeuropinių tinklų, tiesime Ispanijoje, pavyzdžiui, tiesiant geležinkelių koridorių Čia taip pat kitas pavyzdys e, miestų judumo projektas Londone, e, dviračių kelių tiesimas, e, greitkelių renovavimas ir galiausiai praėjusių metų projektas laivų at, atnaujinimas, čia, čia yra projektas skirtas Baltijos jūrai. Taigi matote, kad, kad vykdame įvairiausius projektus skirtingose sritise. Prieš užvykdama noriu pasidalinti kai kuriomis išvadomis. Tendencijos AIB. Nu, remiamės 2011 transporto politikos dokumentu, matome, kad vis daugiau projektų akcentuoja ekologišką matmenį ir tolstame šiek tiek nuo, nuo sausumos kelių ir aviacijos projektų. Ateityje dėmesys ir toliau bus skiriamas transeuropiniams tiklams, jų plėtojimui, tačiau matome, kad daug dėmesio skiriama dabar ir kai kuriuose valstybėse narėse e, turimų tinklų modernizavimui. E, šalis nori geriau panaudoti turimus tinklus. Taip pat e, sumanaus tra, transporto sistemos plėtojamos. ERTMS išlieka svarbus mūsų projektų matmų, dėmuo, jis ir toliau vaidins svarbu vaidmenį e, tiesiant naujus geležinkelius, gyvenant geležinkelių projektus. Pastaruoju metu taip pat daugiau dėmesio skiriame alternatyviems e, kūro šaltiniams bei elektro mobilumui. Čia šiuo, šiuo srities aspektų dar nedaug, bet manome, kad ateityje jų bus daugiau. Tai paskutinė mūsų skaidrė. Prieš užbaigdama dar noriu pabrėžti, kad išteklių yra mažiau svarbu lėšas skirti geriems projektams, juos tinkamai atsirinkti. E, tą ir darome, nagrinėdami atskirus projektus ir aiškindamės, ar pasiūlytas techninis sprendimas yra tai, ką mes norėtume paremti. Žinoma, prioritetizuoti projektus turime ir, pasirem, ir Europos mastu. Europos komisija čia puikiai dirba ir yra tikrai gera, geras, gera planavimo sistema Europos mastu, tikrai geresnė nei kitose pasaulio šalise. Ir dirbant toje sistemoje. Reikia dirbti tuo lygmeniu, kuris yra būtinas. Ir jeigu reikia tik tai, na, paprasto kelio nereikia iš karto griebtis greitkelio tiesimo. Kalbant apie tai, kas ne visada pavyksta, uh, Mm, projektų plėtotojai dažnai nori savo projektus įgyvendinti sparčiai ir jie ne visada įvertina visą susijusią riziką. Kartais e, kaž, išlaidos išauga. Todėl geras planavimas yra ypač svarbus, ruošiantis dideliems e, investiciniams projektams infrastruktūroje. Ir galiausiai, kadangi kalbame apie ilgalaikius projektus, turime užtikrinti, kad jie būtų tvarus ilgainiui. Noriu tuo ir padėkoti Jums už Jūsų sutiktą galimybę pasisakyti čia šiandien ir su pasirengusi atsakyti Jūsų klausimus. Yeah, thank you very much as well. Labai ačiū už Jūsų pristatymą. Vandekamp. Yeah. Uh, Ačiū pirmininkė. Kolega Piperis, tikiuosi, taip pat tars žodį šią temą. Teigiamai vertinu tą jūsų pranešimo aspektą, kad per pastarosius metus geležinkelių ir klasikinės infrastruktūros priežiūra pagerėjo, iš šias rytis buvo daugiau investuota, tai yra teigiamas aspektas, tačiau šiuo metu Europos parlamente dar vyksta rimtos diskusijos dėl strateginių investicijų fondo finansavimo. Nenoriu Jums užduoti labai sudėtingų klausimų, tačiau noriu vis tik tai išsiaiškinti, koks yra tarpusavio santykis tarp komisijos ir parlamento nuveiktų darbų. Jūs minėjote transporto transeuropinių transporto e, tinklų, kurie yra tarp valstybinio pobūdžio projektą įgyvenimas, tačiau e, Londono dviračių takų naudotojams šie projektai nerūpi. Ir Londone, aišku, kiekvienas norėtų turėti atskirą dviračių taką, tačiau vis tik tai e, dėl transeuropinių transporto tinklų ir infrastruktūros tinklų priemonės galėtumėte šiek tiek daugiau mums pasakyti. Kalbant apie įvairių lėšų tarpusio susijimą, jūs gaunate lėšų iš strateginių investicijų fondo, iš investicijų banko, tačiau taip pat dar gaunate valstybės paramą ir privataus sektoriaus investicijomis galite pasinaudoti. Taigi tam, kad būtų galima suderinti tos skirtingus finansavimo modelius, aš jau nekalbu apie minios finansavimą, ar E, esate pakankamai lankstus, kad galėtumėte suderinti šios skirtingus finansavimo šaltinius. Tiek būtų klausimų. Ačiū Izmail Ertuk dabar. Pirmiausiai noriu padėkoti ir savo vardu. Džiaugiamės turėdami Europos investicijų banką. Manau, jūsų pranešimas dar kartą patvirtino jūsų institucijos veiklos svarbą ir pateikti pavyzdžiai taip pat atsiprašau Aš turiu nemažai klausimų, tikiuosi jų nebus per daug, jie nėra sudėtingi, tačiau būtų naudingi siekiant geriau susipažinti su detalėmis tokiems žmonėms kaip mes, kurie nėra kiekvieną dieną susiduria su šiais klausimais. Jūs kalbėjote apie e, vystytojus, aš e, veikiausiai tie vystytojai tai yra investuotojai potencialus Taip pat kalbėjote apie tam tikrus metodus, apie reitingavimą ir suderinamumus ES tikslais jūsų veikloje ir taip pat minėjote Europos investicijų banko tinkamą indėlį. Aš noriu paklausti, kas atlieka tą iš ankstinį e, projektų įvertinimą, kol e, direktorių taryba priima galutinį sprendimą, ar yra pasitelkiama tam tikra taškų skirimo sistema ir noriu paklausti, kokiais kriterijais vadovaudami jūs tuos taškus e, skiriate konkretiems projektams ir kaip e, vyksta ta pirminė atranka, kuri turėtų vykti remiantis objektyviais e, kriterijais. Džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote ekologinių investicijų požiūrį, aš savo laiku buvau pranešėjęs šią temą, mes turime įvertinti atskirų projektų, e, įgyvendinant atskirus projektus jų daromą poveikį aplinkos taršai, e, taip pat panašus klausimas kaip ir kolegos Vandė Kampo. Daug įvairių terminų mes vartojame, pavyzdžiui, Europos investicijų banko paskolos arba parama. Apie tai dažnai kalbama, kalbame apie ES paramą, kuris skiriama iš biudžeto. Taip pat yra galimybės pasitelkti privačius investuotojus bei projektų obligacijas. Kaip visi šie finansiniai šaltiniai dera tarpusavėje, ar juos galima naudoti visus vienu metu ar atskirai. Dar vienas klausimas, jei teisingai supratau, jūsų paslaugos arba jūsų pasiūlymai galioja ne tik naujiems pastatiems naujiems projektams, tačiau taip pat ir remontui. Pirmininkas prašo tų, kurie trukdo kalbėtojui tą daryti už salės durų ir leisti užduoti klausimą. Pavyzdžiui, jeigu aš esu koks nors projekto gyvenintojas ir norėčiau esamas infrastruktūras išplėsti arba atnaujinti, ar e, galėčiau pasinaudoti tokiu pačiu Europos investicijų banko pasiūlymu, kuris taikomas taip pat ir naujiems pastatams ir projektams. Paskutinis klausimas e, <clears throat> kokią bendro projekto finansinės vertės dalį Europos investicijų bankas gali prisimti. Jeigu, pavyzdžiui, projekto vertė 700 milijonų, tai koks nors privatus investicijų fondas e, galėtų įnešti e, didžiąją dalį e, lėšų, tai ar trūkstamas lėšas galėtumėte jūs padengti, tai kokia projekto įgyvendinimo vertės dalis galėtų būti jūsų prisimama kaip finansuotina. Daug klausimų uždaviau, tačiau tikiuosi, kad tai jų nebuvo per daug gezinė maistė ir kai jau buvo užduota nemažai klausimų, tai e, po to galima kalbėti daug trumpiau, remdamas, e, tikiuosi, kad galėsite atsiųsti jums, mums savo e, pranešimo skaidrės. Ačiū už jūsų linktelėjimą. Tačiau e, pasigėdau šiek tiek jūsų pranešime informacijos apie pridedamą vertę ES lygių, nes tiek transporto, tiek finansų srityse mes e, tos pridedamosios vertės siekiame. Uh, E, projektai miestuose turėtų būti įgyvendinami jūsų teigimu tik tai tuomet, jeigu jie skatintų judumą, tačiau per mažai buvo kalbama apie Europos pridedamąją vertę. Taip pat kalbėjote, kad visi, visiems projektams yra taikomas tos pačios atrankos procedūros, ar iš tiesų taip yra. Transeuropinių tinklų ir infrastruktūros tinklų uh, priemonėms, manau, kad turėtų būti taikomi skirtingi e, kriterijai. Ar iš tiesų jūs taikote vienodus kriterijus, tai mums labai rūpi vien dėl to, kad šiuo metu parlamente vyksta diskusija dėl <clears throat> strateginių investicijų fondo. Aš dabar turiu trumpam išeiti iš salės, nes turiu būtinai paskambinti, tačiau tikiuosi, kad kol e, jūs <laughs> atsakysite į mano klausimą, tai aš jau būsiu sugrįžęs pirmininkas. Taip elgtis nemandagu, tačiau atleisime jums, nes įspėjote apie tai iš anksto. Meidän näkökulmasta voisimme. Ačiū. Ačiū, turiu du klausimus jūsų nuomonę, kaip jau mes e, galėtume paskatinti investuotojus, privačius investuotojus investuoti į transporto sektorių. Visi žinome, kad vieši, viešos lėšos e, neaugant medžių. Ir kaip galime užtikrinti daugiau e, privataus investavimo. Ir toliau, kaip e, pana Meisner kalbėjo apie ES papildomą vertę, ar transportas jūsų akimis yra potencialus augimo sektorius Europoje. Ačiū, tarau Karimadėlį. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia direktorė, už jūsų pasisakymą. Aš turiu daug klausimų ir patikslinimų norėčiau paprašyti. Jūs sakėte, kad jūsų bankas kofinansuoja tvarius projektus. Tas tvarumas. Aš esu čia Tas tvarumas, kaip jūs e, patvirtinate, kaip kriterijų. Norėčiau šiandien žinoti, ar e, investicijų bankas, ar paskolos, kriterijų, kriterijai paskoloms, kaip žinome, pagal atsižvelgia į Junkerio planą, dabartiniai kriterijai. Ar kriterijai, kurie dabar egzistuoja pagal E, jūsų turimus fondus, e, Europos infrastruktūros priemonę ir taip toliau. Ar vienas iš kriterijų yra CO2 mažinimas, ar tiesiog e, laikoma, laikantis esamų teisės aktų Europoje? Toks pirmas klausimas. Antra, jūs esate atrankos, projekto atrankos e, pagal Junkerio planą narė. Ir kai kalbame apie e, tą tvarumą, ką reiškia jums tas tvarumas? Ar galite duoti pavyzdį konkrečiais skaičiais, kiek projektų buvo kofinansuojama transporto sektoriuje nuo 9 iki 14 metų? Kiek? Ar jūs žinote realiai? Taigi norėčiau sužinoti tai ir kaip jūs skatinsite valstybės, kurios šiandien dėja nesusilauga e, paramos infrastruktūros prasme, pavyzdžiui, rytų šalis. Kaip jūs skatinsite tos projektus ten? Ir ar e, bankas gali būti naudingas e, tarptautinio klimato kaitos kontekste. Ar negalėtų bankas būti tam tikrų variklių, transformuojant e, ekonomiką klimato kaitos kontekste, ar kai kalbama apie miestų judumą, e, tos projektus, kurie būtų atrinkti, e, galbūt megaprojektus. Tai čia aš kalbu aišku apie juos. Taigi, ačiū Jums e, už tai, kad patikslinsite tą pateiktą informaciją. Jeigu paskutiniai žodžiai nebūtų buvo ištarti, tai būčiau paklausęs, kas čia atsitiko. Peterį Lundgren, Lundgrenui žodis. Thank you. Uh, 10T on our finance by CEF and we... Uh, EIB e jau daug pinigų yra, daug paskolų yra pateikęs investicijoms. Jūs sakėte, kad 140 milijardų eurų investuota su Junkerio planu. Perkeliame pinigus iš Europos institucijos priemonėms į investicijas su didesnėmis, e, didesnė rizika. Mes norime pasiekti 350 15 milijardų investicijų, pradedant nuo 20 e, milijardų padauginta iš 15. Na, tai yra didelė e, rizika ir tai reikės teikti garantijos kitiems bankams. Čia atrodo kaip banko verslas. Ar nemanote, kad ši rizika būtų per didelė pagal tą, tos skaičiavimus pagal Junkerio planą? Ačiū dabar, Markus Piper. Ja, vielen Dank. Labai ačiū. Noriu užduoti klausimą dėl skirtingo su keliais ir kitais, kitomis sritimis susijusių projektų vertinimo. Aš galiu įsivaizduoti, kad tikitės mažesnės investicijų gražos iš geležinkelių infrastruktūros projektų ir kitų. Kaip viskas techniškai vyksta, turint omenyje, kad privatus investuotojai eilėje stovi, kad galėtų investuoti į sausumos kelių projektus, pavyzdžiui, Vokietijoje 7-oji, 1-oji automagistralė gauna parmą iš ES lėšų, iš to aš nesuprantu, nes privatus investuotojai tiesiog nekantrauja investuoti į šias rytis, tačiau kokia yra situacija susijusi su vandens keliais, jūs galite tikėtis mažesnės investicinės gražos iš tokių projektų. O galbūt yra taip, kad ta E, dėl tos nepakankamos investicinės gražos būtina pasitelkti privačių investuotojų lėšas. Ar aš teisingai suprantu, kad kuo daugiau investuojate į vandens kelių projektus, tuo labiau nukenčia kiti sektoriai. Dar noriu patesti kolegos Vandekampo klausimą, nelabai suprantu, kodėl turi būti investuojama į Londono metro e, plėtros projektą. Aš manau, kad čia reikėtų vadovauti subsidiarumo principu ir kaip galėtumėte paaiškinti, iš kur atsiranda europinė priedamoji vertė tokius projektus įgyvendinant. Kalbant apie strateginį investicijų fondą ir Junkerio planą, koks yra skirtumas tarp to, ką jūs veikiate ir ką ketinama veikti pasitelkus strateginių investicijų fondą. Galbūt galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių. Dominik reikėjo dabar žodžiu. Ačiū, pan pirmininkė. Norėčiau e, pakomentuoti ir užduoti du klausimus. Komentaras yra toks. Manau, kad reikia dabar jau pasakyti, kad EIB yra bankas ir niekas daugiau ir kad bankas investuoja pinigus, o ne juos dalina. Ir todėl bankas markiai skiriasi nuo politinės investicijos, kadangi bankas investuoja ir turi pasverti investicijų riziką bei investicinę gražą. Taigi e, šis bankas savo riziką e, įkelia tam tikrą prasme ir įdeda į bendrąjį rizikos krepšelį ir po to priima sprendimus dėl projektų finansavimo arba ne, siekdamas išlaikyti taip pat ir savo aukštą skolinimosi reitingą. Kalbant apie europinę priedamą vertę dėl investicijų ir dėl investicinių rizikų, žinau, kad pasvėrus abu dalykus ir yra priimamas teigiamas arba neigiamas sprendimas, e, tai yra bankas įvertina projekto riziką ir gaunama galimai europinė priedamąją vertę. Taigi du klausimai. ES institucijose esama tam tikrų garantinių priemonių, kurias kontroliuoja e, komisija, aš turiu minėję projektinės obligacijas kokias, kokius, kokias sąsajas EIB galėtų pasitelkti siekiant, kad tos garantijos būtų tinkamai užtikrinamos ar susijęjamos tarp jūsų finansuojamų projektų ir uh, strateginių investicijų fondo finansuojamų projektų. Taip pat norėčiau paklausyti, kokie projektai galėtų būti finansuojami strateginių investicijų fondo. Įsivaizduoju, kad jūs e, veikdami kaip bankas savo direktorių valdyboje ir priimate galinius sprendimus dėl projektų finansavimo. Tik noriu paklausti, ar tie sprendimai yra priimami pagal komisijos patvirtintą galiojantį reglamentą vis tik taip, ar e, gautinį sprendimą priima direktorių taryba jūsų banko. Aš taip pat noriu užduoti klausimą, sako pirmininkas, visi siekima Europinės pridamosios vertės ir jau nemažai kritinių vertinimų susilaukia tokie projektai kaip metro tinklo plėtojimas arba dviračių takai, tačiau tarp valstybinių projektai, jais yra kūriama Europinė pridedamoji vertė, buvo užduotas klausimas dėl specifinių reikalavimų, Manau, kad tarp valstybinis projekto pobūdis yra vienas iš svarbiausių aspektų Štai įsivaizduokite, tarp Zel ir aš vietovių Vokietijos ir Čekijos trūksta 8 km geležinkelio atkarpos. Ji nekainuotų labai daug, tačiau 25 metus nesugebame tų 8 km nutiesti, tačiau taip pat ir tarp Freiburgo ir Kolmaro. Traukinys važiuoja tik iki Reino iš Vokietijos, nes prieš 70 metų tiltas per karą buvo susprogdintas per Reiną toje vietoje ir iki šiol nebuvo atstatytas. Ir taip pat tarp kitų dviejų vietovių Vokietijos ir Prancūzijos trūksta nedidelės e, trumpos geležinkelio atkarpos. Tačiau tokie projektai nėra gyvendinami. Didelio masto projektus įgyvendinant nebuvo panašių problemų. Gelžinkelio atkarpa tarp Leono ir Turino e, buvo įvertinta 12 milijardų eurų, po to 26 milijardais eurų ir jokių problemų nekylo skiriant finansavimą. Galbūt įgyvendinant didelio masto projektus būtų galima juos susijęti ir su mažesniais projektais, kurie nėra tokie įdomus bankui arba didelėms įmonėms, tačiau uh, tikrai jis būtų, jos įgyvendinant būtų sukūrima pridedamoji europinė vertė ir jos kartu būtų galima įgyvendinti. Noriu paklausti, ar atmetėte kada nors e, kokį nors gautą projektą dėl to, kad jis buvo per brangus, e, jeigu e, iš pradžių projektas vertinamas 12 milijardų, o po to dar reikia mokėti papildomai 14 milijardų, tai aš kaip privatus investuotojas tokios investicijos neapsimčiau įgyvendinti. E, manau, kad sąnaudų ir ekonominės naudos analizę čia būtų galima galbūt nustumti antrąjį planą. Ir, tai, pavyzdžiui, dar viena gelžinkelio atkarpa e, iš Berlyno iš Mino Ušių. Pagal pirminius skaičiavimus ekonomiškai ekonominė graža nebuvo E, priimtina teikiama. Dabar pateikti nauji skaičiavimai šio projekto ir e, jau teigiama, kad ekonominė graža, tiksliau investicinė graža yra pakankama. Taigi, kas EIB įvertina tuos pateikiamus skaičiavimus, nes kol kas susidaro įspūdis, kad viskas priklauso nuo e, politinės valios paprasčiausiai. Jeigu jį yra, tai projektai gyvendinami, jeigu ne, tuomet ne. Paskutinis klausimas. E, ta Junkerio plano e, sverto poveikio 15 kartų <clears throat> dalis. Ar kada nors buvo sukaupta panaši patirtis gyvendinant panašaus pobūdžio projektus, kad e, tas sverto poveikis apskritai būtų įmanomas. Matau, kad šypsotės ir manau, kad jūs tikrai e, pati esate maščiusi apie atsakymą į šį klausimą. Ačiū už visus šios klausimus. Manau, kad galima pakalbėti apie juos visus. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad aišku, mes visada galime aptarti šios dalykus su jumis. Labai malonu taip pat būtų palaikyti ir dvišalį dialogą su jūsų nariais. Galbūt būtų galima rasti daugiau laiko tuos klausimus aptarti. Visų pirma, Europos prietinė vertė. Tai yra labai svarbu ir mums. Būtent mes ir stengiamės pasiekti tam mes ir esame, kad vykdytume Europos projektus. Galbūt tai nebuvo paminėta skaidrės, tačiau e, pagrindinė priežastis, dėl ko mes čia ir esame. Tai pataikoma ir tarp valstybinėms projektams. Mes finansuojame jų daug ir mes labai norime padėti vystytojams e, juos stumėti į priekį, kartais tai daryti sunku ir mes bandome koordinuoti veiksmus tarp šalių, kad palengvintume tokių projektų įgyvendinimą. Tai yra mūsų darbo dalis. Dabar, kaip žinote, bankas yra įsteigęs patariamasios tarnybas, konsultacinę tarnybą ir joje, mes, per ją mes galime teikti konsultacijas vystytojams. Trans, Europiniai transporto tinklai yra vienas iš svarbiausių mūsų darbų. Kaip matote iš mūsų skaičių, čia skirime daugiausia lėšų. Kai finansuojame projektus, ir e, praėjusią savaitę vieną tokių patvirtiname valdyboje Londone, e, tai darome dėl to, kad mes e, taip pat vykdome ir klimato kaitos politiką daugumoje mūsų miestų, kur gyvena daug mūsų piliečių, jiems reikia tvaraus transporto. Ir dėl to mes finansuojame ir tokius projektus. Nes e, matome, kad čia yra toks platesnis europinis tikslas. Taip pat noriu pabrėžti, kad, kad transeuropiniai tinklai yra vienas svarbiausių mūsų darbo sričių ir aišku, aišku tai yra paslimiai projektai. Klausėte apie prietinę vertį ir jos metodiką. Tai yra ta tema, kuriai galbūt reikėtų uh, skirti daugiau dėmesio ir detaliau aptarti. Mes bandome, kaip galime objektyviau numatyti kriterijus ir reitingus. Mes reitinguojame e, projektus jų e, rengimo metu ir po to taikome jam reitingus. Tai yra objektyvus metodas. Turime objektyvus kriterijus ir e, juos taikome, tai leidžia mūsų mums atrinkti labai ankstyvame stadijoje tos projektus. Ir pirmininkas minėjo, ar mes tikriname tuos atrenkamą projektus. Aišku, kad atrenkame. Ir jeigu nemanome, kad projektas yra tinkamas ar nebus naudojamas pabaigoje, mes juos atmetame. Tai yra daroma projektų vertinimo etape. Ir kriterijai, kuriuos naudojame, e, pritinės verties metodikai, jie gali įvertinti projektus ir mūsų valdybos nariams parodo, kurie projektai, kaip jas galima palyginti. Ir tai darome, aišku, ir naudodami kaštų ir e, naudos analizę. Aišku, čia aš pasakyčiau, kad turime bankę priemonės, mūsų ekspertai vertina daug projektų įvairiose šalise. Turime savo duomenų bankus e, dėl išlaidų ir paimama vystytojų skaičius, juos peržiūrėjome bankę ir įvertiname tai, ko iš tikrųjų projektų reikia ir mes tikrai aklai nežiūrime į vystytojų skaičius, kuriuos jie mums pateikė. Mes jų nenaudojame savo analizėje, mes juos patikriname ir vertiname, ar mes ir įvertiname, ar jie yra tikroviški ar ne. Taip pat buvo um, mintis apie CO2 pėtsako metodiką, tai yra naujas dalykas. Kalbame apie tai su kitais kolegomis, kurie domisi tokia metodologija ir tai turi prietinės vertės mūsų sprendimus priemantiems e, e, organams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes e, dirbame su kitais vystimo bankais ir norime, kad ta žinia būtų pasklaidžiama visame pasaulyje. Mes finansuojame prie projektus ir už ES ribų taip pat. 10 procentų mūsų skolinimo yra būtent tiems projektams skirtam ir mes turime tam įgaliojimus ir žinoma, dauguma tų projektų yra gana sudėtingi techninio įvertinimo prasme. Ir dažnai mes dirbame su kitais bankais, vystimo bankais, pasaulio banku arba rytų vystimosi banku labai artimai tokiuose projektuose. Buvo užduotas projektas apie rehabilitacijos ar atnaujinimo projektus. Taip, mes taip pat juos vertiname detaliai. Negalime finansuoti išlaikymo e, paslaugų, mes negalime to daryti, negalime skirti e, lėšų e, veiklos išlaidoms dengti, tačiau gerinti, atnaujinti, atnaujimo projektams mes galime skirti pinigus. Pavyzdžiui, geležinkeliams rytų Europoje Ir vėlgi čia viena iš, vienas iš naudingų dalykų, kurios duoda bankas, yra tai, kad mes palaikome dialogą. Mes finansuojame daug geležinkelių projektų rytų Europoje. Vienas iš klausimų apie tai ir buvo. Ir turime daug didžiulę patirtį dirbti su tokiais vystytojais, projektų vystytojais. Ir mes bandome padėti vykdyti tos projektus protingai pagal paklausą. Nebūtina dėkti e, visoje Europos Sąjungoje iš karto greitojo geležinkelių transporto. Reikia e, dirbti pagal paklausą, pagal poreikius. E, buvo klausimas apie išstumimą ar pritraukimą privačių investuotojų. Galime finansuoti iki 50 procentų e, projekto kainos tra, e, transporto srityje. Vidutiniškai finansuojame apie 30 procentų. Viskas skiriasi priklausomai nuo projekto. Megaprojektuose procentaliai galbūt mes mažiau finansuojame, tačiau vidurkis yra 30 procentų. riba yra 50 procentų. Negalime juos viršyti. Taigi mes neišstumėme privačių investuotojų tą prasme. Nežinau, ar turiu dar klausimų. Man atrodo, buvo klausimas apie vidaus vandenų kelius. Galbūt prezentacijoje buvo neaiškiai pasakyta apie tai, ką kalbėjau apie didelę ekonominę gražą kai kalbu apie ekonominę gražą, tai kalbu apie vertę visuomeniai, kaštų ir, išlaid, ir, ir naudos analizę. Mes nekalbame vien tik apie piniginę gražą, nors galvojame ir apie tai. Tačiau čia aš kalbu apie patį, e, projekt, pačią projekto kokybę. Čia reikia skirti šios kelius dalykus. Kalbėdama apie kelių ir aviacijos sektorius, kad jiems reikia didesnės gražos, tai reiškia ekonominę gražą užtikrinant, kad projektų kokybė būtų e, nebejotina. Ir todėl e, vidaus vandenų keliams e, vidinė graža gali būti mažesnė negu aviacijos projektams. Tai čia aš kalbu apie ekonominę gražą, ne finansinę. Na, noriu čia pasižiūrėti, ar atsakiau į visus klausimus, kurie buvo labiau man skirti, o dėl Junkerio paketo e, paprašysiu atsakyti Mariją. Ms. Paragan. Yes, yes. Uh, good morning. Good morning. Labadiena. Pabandysiu atsakyti visus užduotus klausimus. Pradėsiu nuo klausimo, ar EIB yra bankas. Taip, Europos investicijų bankas yra bankas, bet ne tik. Esame taip pat ES institucija. EIB sukurtas Romos sutartimi ir todėl mes nesame tiesiog paprastas bankas. E, todėl E, mes esame jūsų bankas, skirtingai nei likę visi bankai, todėl turėtumėte mumis pasitikėti ir tikėti tą informaciją, kurią jums teikiame. Bet EIB nedalina subsidijų, teikiame paskolas ir tos paskolos turi būti gražintos. Nesame įprastinis bankas, ta prasme, e, nes esame, nesame nepelno institucija. Finansus e, gauname e, finansų rinkose, o aukščiausias e, kredito, AIB kredito reitingavimas reiškia, kad mes galime žemais kaštais pasiskolinti finansų rinkose ir paskui perskolinti savo klientams. Nesiekėme pelno ir sandorius galimas sutartis paskolas vertiname pagal tai, kokią riziką jos gali kelti. Jeigu kalbame apie Europos investicinių fondą, tai kalbame ne apie pigias paskolas, apie, mm, apie tai, kad mm, atitinkamos paskolos bus vertintos pagal tai, kokia rizika, su kokia rizika jos bus siejamos ir, ir kai kuriais atvejais tas, ta kaina gali būti aukšta. E, mes esame pasirengę prisimti riziką, kai bankas laikomės direktorių valdybos gairių. Iki šiol mūsų svarbiausias dėmesys buvo mastui, projektų mastui, kaip matote iš prezentacijos. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, paskoliname, iš, išdavėme paskolų už 80 milijardų eurų. Tai didžiulė suma, dešimt kart daugiau nei pasaulio bankas Žinoma, pasaulio bankas yra iš kitos geografinės teritorijos. Tai mūsų įprastinė veikla. Buvo ir kitų susijusių klausimų. Kuo skiriasi Europos strateginių investicijų fondas? Tai bus papildoma užduotis, papildomas darbas mums šalia mūsų įprastinės veiklos. Ir tas papildomumo veiksnys, taip pat e, pasitelkiant Europos Sąjungos garantijomis ir darant prielaidą, kad bus nuspręsta EIB Europos institucijų bankė 5 milijardus skirti šiam fondui, taigi 16 plus 5 bus 21 milijardas eurų ir na, paskui tas daugiklio poveikis, tai kuris, tema, kuris susilaukia daugybės klausimų. Kas yra EFSI? Grįžkime šiek tiek atgal. Europos strateginių investicijų fondas. Tai nėra fondas grinaja prasme. Fondas tik žodis pavadinime, nes pati struktūra nėra fondas, tai yra sutartinis, e, dar, tik tai sutarimu susitarimu kuriamas darinys tarp Europos komisijos ir EIB. Ir pagal tą susitarimą ES teikia garantijas dėl 60 milijardų eurų, mes teikiame 5 milijardus eurų, milijardus eurų kapitalo ir sutarėme, kad per EIB, per tą investicijų fondą, garantijų gavėjas yra EIB ir per Europos investicijų banką mes pažadame mobilizuoti 315 milijardų eurų papildomų investicijų per kitus tris metus. Jeigu ES teiks garantijas, EIB prisims riziką įgyvendindamas kiekvieną operaciją. Vienintelis skirtumas yra tai, kad todėl, dėl to, kad egzistuos ES garantijos, turi, galėsime e, tarnauti tokią riziką, kurios e, įprastinėje paskoloje negalime prisijimti galėsime patenkinti e, rinkų finansinius poreikius, kurių šiandien negalime patenkinti turėdami tą tradicinį kapitalą. Kaip mums tai pavyks? Kadangi esame bankas ir turėsime garantijas ir turėsime 16 plus 5 milijardus eurų, galės, galėsime mobilizuoti 60 milijardų eurų kapitalo rinkose. E, kapitalo reitingavimo agentūros mus gerai vertina. Turite nepamiršti, kad tie, kas perka EIB e obligacijas, kiekvienais metais mes išduodame iki, išleidžiame iki 80 milijardų eurų obligacijų. Tie skolinto, tie pirkėjai yra už ES ribų. Taigi, turėdami tą su Europos garantijomis mobilizuosime 60 milijardų eurų, kuriuos skolinsime ekonomikai. Kaip jau buvo sakyta, mes niekada šimtų procentų nefinansuojame projektų, maksimum 50 procentų, paprastai 30 procentų, o EFSI atveju tikimės, kad mūsų dalyvavimas sudarys netgi mažesnę dalį. Mes apsimsime finansuoti rizikingiausią projekto dalį ir tokiu būdu tikėsimės pritraukti, mobilizuoti kitus finansavimo šaltinius. Nes žinome, kad yra daug e, grinųjų pinigų rinkose. Prieš keletą metų jų stigo, tačiau dabar situacija pasikeitusi pin, bankai turi pinigų, ECB vykdo savo pinigų skatinimo politiką ir įmonės, bendrovės turi pinigų. Tik vienas, viena problema yra tai, kad, kad visi laikosi įsikibę savo, įsikibę savo pinigų ir jų nepanaudoja investicijoms. O EIB nori pasiekti tos pinigus ir nukreipti juos į investicijas. Kol kas to tai nevyksta ir čia reikia prisiminti finansų krizę neseną, niekas kol kas netgi, kad rytoj gyventi bus geriau nei vakar. Žmonės taip manydami nenori atsisveikinti su savo grinaisiais pinigais, nenori jų investuoti. O mes tikimės uh, sukurti pasitikėjimą ir įtikinti visus, kad finansų krizė jau pasibaigė, nors situacijas nevienodas skirtingose šalyse ir e, da, paskatinti ekonomiką, užtikrinti tą postumį. ES mastu, ES bankas e, prisijims didžiąją dalį rizikos ir taip atvers kelią investicijoms. Ir noriu pasakyti, kad mes neprisimsime, ne, neprisimsime visos rizikos, e, nes tai būtų aplaidumas. Mes būsime pasirengę e, būti partneriais tose projektuose, kaip institucinis investuotojas, prisimti dalį rizikos, kad pritrauktume grinuosius pinigus ir kad jie būtų, jie ateitų į, į, į ekonomiką. Ir todėl mes E, akcentuojame dalymosi riziką produktus. Kalbame ne apie standartinės EIB paskolas, kaip jau sakiau, čia svarbus bus papildomumo veiksnys. Kol kas kalbėjome apie įprastinę mūsų politiką ir įprastinį mūsų darbą transporto m, mm, politikos srityje. Tie patys kriterijai galios. Kriterijai bus tokie pat dėl projektų tinkamumo, bus atliekama tokia pat e, ekonominė ir techninė projektų analizė ir ES garantijų dėka mes galėsime, turėsime galimybę prisimti daugiau rizikos. Ir aš noriu labai konkrečiai tai paaiškinti. Galima operaciją sudėlioti, sandorį sudėlioti taip, kad kad pirmuosius nuostolius prisima patiria kuris nors vienas iš kreditorių. Mes būsime tas kreditorius, kuris prisims tas, nu, nu, tuos nuostolius. Mes finansuosime nuo 15 iki 20 procentų, o visa kita mobilizuosime kapitalo rinkose iš invest, institucinių investuotojų. Ir tai yra tas daugiklio efektas Ir jeigu su 15-25 milijardais pritrauksime 60 milijardų, tai jeigu tas daugiklio veiksnys bus 5 kartai, tai pritrauksime 300 milijardų eurų. Visada apskaičiavimai yra op, vidutiniai, jie niekada nėra super optimistiški, nes visada reikės prisitaikyti prie projekto aplinkybių atlikti visą techninę ekonominę analizę, įvertinti projektus iš aplinkos saugos aspekto, taip pat išnaudos visuomeniai aspekto, taip pat finansinę naudą, riziką įvertinti. Ir tai, tai, tai yra minimalūs vertinimai, kur, kur, kur, kuriais remiantis apskaičiuojame, kiek galėsime, kiek galėsime tikėtis pritraukti lėšų. Tai taip pat reiškia pokytį viešųjų lėšų panaudojime. Žinome, kad atsvelgiant ES biudžetą reikia priimti skausmingus sprendimus. Ir kalbant apie projektus, kurie gali būti gyvybingi, kurie, e, kurių graža bus tokia, kad, kad bus galima užtikrinti duotą paskolą Taigi tai bus paskola su garantijomis ir tai reikš kitokį viešųjų finansų panaudojimą. Taip elgtis apsimoka tada, kai, kai, kai tai logiška. Yra projektų, kai, kai, kuriems reikalingos subsidijos, tam yra struktūriniai fondai, kitos priemonės. Toliau kalbant apie tai, kaip mes atrenkame projektus. Visi minėti kriterijai bus E, taikomi FC projektams. Viskas, kas susijęs su analize, mano kolegė kalbėjo apie trijų dėmenų analizę ir pristatinėjo, kaip mes analizuojame projektus. Įvertinsime ekonominį poveikį, ne tik projektų ekonominį poveikį, bet, bet e, projektų poveikį ekonomikai, papildomą poveikį, poveikį visuomeniai. Ir čia nagrinėsime tų projektų galima poveikį bendruomenėms, užimtumui, tiesiog, netiesioginį poveikį užimtumui, taip pat kaip tai prisidės prie verslumo skatinimo regionuose bei aplinkos sauginį poveikį, tiesioginį, netiesioginį e, e, veiksmingą išteklių panaudojimą e, dirbs investicijų komitetas mes bevelėme EIB jį vadinti garantijų komitetu, nes jo pagrindinė užduotis bus nuspręsti, ar galima pasitelkti garantijas ar ne. Jie nespręs, kur, kur, kuriuos projektus finansuoti. Ta sprendimą priims EIB. EIB prisims dalį rizikos visose projektuose ir EIB turi visas reikalingas sistemas, darbuotojus, patirtį, kaip tai daryti atrinksime šešis arba aštuonis ekspertus, kurie turės išmanyti sektorius, bet, bet, bet jie nepakeis 300 inžinierių, bet to mes turime reikalingą darbo jėgą. Taigi analizė daugumą didžia dalimi atliks EIB, paskui dirbs EIB va, va, valdymo, valdomoji direktorių valdyba ir kiekvienu atveju bus įvertinta, ar e, naudinga panaudoti ES garantijas. Ta sprendimą priims investicijų komitetas ir sprendimą turės priimti labai aiškiai. Jis pasakys arba taip, arba ne. Kitokio sprendimo negalės būti. nes vystytojas norės konkretus atsakymų. Ar galėčiau dar trumpai aptarti projekto obligacijų ir EFSI klausimą? Projekto obligacijos yra Europos Sąjungos sukurta, sukurtas instrumentas. Europos Sąjungos parama projektų įgyvendinimui. Jų ir egzistuoja labai nedaug ir jų tinkam, jiems keliami tinkamumo kriterijai yra labai konkretus. O EFSI atveju kalbame apie daug platesnius tinkamumo kriterijus, tai yra atsiranda galimybė pritraukti įvairesnių projektų, galime pasiūlyti daug daugiau e, konkrečiai pritaikytų produktų visiems regionams ir mastelis yra daug didesnis ir todėl poveikis ekonomikai uh, tikėtina bus daug svaresnis. Jei bus papildomi klausimų, melai vis atsakysiu. Ja, vielen Dank. Wir sind ein bisschen nämlich. Labai ačiū. Jūsų atsakymai tikrai yra įdomus ir e, priimsim jūsų pasiūlymą vėliau atsakyti į papildomus klausimus. Dabar dėkoju, kad atvykote. Toliau palaikysime ryšį.